I think we can start. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mein gerbiami kolegos, gerbiami mūsų diskusijų nariai, pereisime prie klausimų skirtų kelių transportui ir su tuo susijusiai rinkai. E, mūsų domina viskas, kas susijęs su šiuo klausimu ir socialiniai aspektai. Pakvietėme visą eilę ekspertų, kurie mums galės pateikti tikslesnę informaciją. Mums tai svarbu, nes Europos komisija ir Europos parlamentas e, ketina priimti paketą kelių transportui, e, kuris įsigalios nuo 2016. Norėčiau priminti kalbėtojams, kad jiems skirtas pasakymo laikas yra 10 minučių, nes programa labai intensyvi ir dar turime susikti su komisare, tad turime baigti klausimus laiku. E, kreipiuosi į visus prašydamas laikytis jums skirtų pasisakymų laiko ir um, tikiuosi, kad pavyks susitvarkyti su laiku. Po 8 minučių pasisakymų tiesiog duosiu ženklą, o ir liks 2 minutės jūsų pasisakymui tokiu būdu užbaigti. Pradėkime nuo pono Keramicos. Jis yra iš Europos komisijos. Žodis jums. Much, uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami nariai, ponios ir ponai, laba diena visiems. Visų pirma, norėčiau padėkoti transporto komitetui už tai, kad surengė šį klausimą šią labai svarbę temą ir leido man išsakyti savo mintis. Turime kovoti su socialinė neteisybė ir neteis, nesažininga konkurencija. Iš tikrųjų, apie tai kalbama labai dažnai. Kaip kokią mantrą kartojame įvairūs veikėjai tą daro. Ir mes visi žinome, kokios yra svarbiausios socialinės problemos kelių transporto sektoriuje. Tačiau mes visi skirtingai suprantame, kodėl tos problemos atsiranda ir kaip jas spręsti. Šitas klausimas, kodėl ir kaip, yra labai svarbus. Turime susitarti tam, kad rastume sprendimus tinkamus visai Europai. Ir tai yra mano šiandienos svarbiausia mintis. Visų pirma, pabandysiu apžvelgti, kas pastatyta ant kortos galiu pasakyti, kad iškyla dvi svarbiausios problemos kelių transporto sektorėje. Pirma, tai yra tos problemos, kurios yra susijusios su praktinėmis vairuotojų darbo sąlygomis, o kitos su verslo sąlygomis. Ir vairuotojų darbo sąlygos tiesiogiai veikia jų sveikatą ir saugumą. Ir pavyzdžiui, kad jie labai ilgai leidžia E, laiko ne namuose, negauna karšto maisto, nėra darbo ir polsio tinkamos pusiausviros, taip pat nėra, e, ne visais atvejais yra turimas draudimas sužeidimo atveju. Kita problemų grupė yra susijusi su verslo problemomis. Yra tokios įmonės, kurios naudojasi e, tam tikrais pranašumais kurios savo darbą, savo veiklą vykdo uh, tose valstybėse, kuriuose darbo ir socialinės apsaugos standartai yra labai prasti. Dabar pažvelgsiu, kodėl tos problemos atsiranda. Nes šitos problemos yra suprantamos kaip transporto sektoriaus socialinės problemos. Tačiau reikia pasakyti, kad viena iš svarbiausių, problem, e, svarbiausių priežasčių yra socialiniai teisės aktai skirti transporto mm, sektoriui. To, tie teisės aktai apima tik tai savaitinius vairavimo laikus, taip pat laiko ir polsio pusiausvyrą. Bet be, be pagrindinių taisyklių yra nustatytos taisyklės, kokius tachografus būtina naudoti. Ir tos taisyklės vis labiau yra įgyvendinamos. Tai yra daroma dėl to, kad glaudžiai bendradarbiauja komisija, valstybės narės ir suinteresuotos pusės. To bendradarbiavimo rezultatas buvo bent keli gairių projektai ir taip pat gerosios praktikos e, vadovai. Tačiau turiu pripažinti, kad ne visos taisyklės yra visiškai teis, aiškios ir jas reikia paaiškinti. Tai yra būtina norint reaguoti į dinamiškai besikeičiančias sąlygas transporto sektoriuje. Todėl reikėtų skirti ypatingą e, dėmesį e, tam, kad e, atsakomybę reikia prisimti visiems, tiek taisyklių nustatytojams, tiek įsigyvendytojams. Be to, taisyklės turi būti įgyvendinamos nuosekliai. Čia turiu omenyje ir kitas taisyklės, pavyzdžiui, prie prieigos prie transporto kelių vež, krovinių vežimo kelių transportų rinkos. Mes atlikome vertinimą ir įvertinome, kaip skirtingai gyventinamos nuostatos ir kas ir gali būti laikoma pagrindinių veiksnių iškreipačių konkurenciją. Ir buvo nustatyta, kad kai kurios įmonės, kaip jau minėjau, naudojasi uh, išnaudoja kabutėse tas šalis, kur darbo apsaugos ir socialinės apsaugos standartai yra žemesni. Todėl mes turime dabar žiūrėti, kaip mūsų aukštesnio lygio standartus būtų galima lengviau įgyvendinti. Be to reikėtų nustatyti konkrečius veiksmus ir konkrečias priemonės, kaip šitą situaciją spręsti. Ir čia galiu pereiti prie kitos savo pagrindinės žinutės dalies, būtent kaip kaip užtikrinti geras darbo sąlygas ir gerą praktiką ir kaip galime užkirsti kelią e, konkurencijos iškraipimui. Šitas atsakymas turėtų būti labai sudėtingas, nes jisai apima ir e, valstybių narių kompetenciją ir teisės aktų leidėjus. Todėl reikia suderinti nacionalinės ir europinės priemonės. Jos turi nuosekliai dėrėti, be to jos turi būti koordinuotai įgyvendinamos. Ir atskiros priemonės, kurios labai skiriasi e, nuo kitų visose valstybėse narėse taikomų priemonių, neturėtų būti gyvendinamos tik kažkurioje vienoje valstybėje narėje, nes tokiu būdu iškraipytume konkurencijos sąlygas. Koordinuoti veiksmai turi būti taip pat įgyvendinami išmintingai, kad neiškraipytų rinkos dėsnių. Galbūt jūs Jau girdėjote ne vieną kartą, kad ši komisija yra pasirengusi gyvendinti sąžiningus socialinius standartus ir taip pat sąžiningas darbo sąlygas. Taigi mes esame pasirengę sukurti geresnės sąlygas, kad būtų sukurta daugiau darbo vietų, įskaitant ir transporto sektorių. Čia reikia. O dabar pristatysiu, kaip toks mūsų pageidavimas pasireikš praktiškai. Taigi galiu pristatyti dvi grupės veiksmų. Tie veiksmai jau buvo pradėti gyvendinti ir jie yra skirti spręsti dabartinius iššūkius, e, tuos, kuriuos jau jaučiame ir kuriuos galime pajusti ateityje. Taigi, komisija dabar svarsto naujas uh, E, priemonės, kurios gal turbūt bus pristatytos 2016 metų kelių pakete. Tos priemonės apimtų socialinės rinkos ir teisės aktų gyvendinimo iniciatyvas, jos bandytų suderinti e, saugumo poreikių įgyvendinimą tam, kad, e, tam, kad būtų pilnai užtikrintos transporto sektoriaus darbuotojų teisės. Taip pat dėl mokesčių už kelius, dėl prieigos prie rinkos Tai yra antra priemonių grupė. Tai bus priemonės skirtos e, sustiprinti ir socialinius teisės aktus, kurie tiesiog papildytų dabar galiojančias e, nuostatas. Tos nuostatos apimtų ir vairuotojų rengimo bei mokymo ir kvalifikacijos reikalavimų nuostatas. Todėl dabar yra e, manom reikalinga, kad tas visas priemonės įgyventintų pačios valstybės narės. Ir žinoma, e, reikia, galiu priminti, kad e, nustačius tas priemonės prieš įsigyvendant bus atlikta parengėmieji darbai, kai kurie iš jų jau prasidėjo. Ir netrukus mes pradėsime viešasias konsultacijas dėl kelių transporto ateities. Po to e, ankstyvą rudenį bus pradėtos viešosios konsultacijos konkrečiais klausimais. Po to 2016 m. ankstyvą rudenį bus e, padarytos išvados ir patvirtintos priemonės. Tai yra iš tikrųjų pakankamai ambicingas planas, bet jisai yra reikalingas, norint tą problemą spręsti nedelsiant. Be to, Be kelių paketo komisija planuoja keletą kitų iniciatyvų, kurios e, būtų skirtos socialiniai aplinkai. Komisija ketina pradėti socialinį dialogą su socialiniais partneriais tam, kad nustatytume, kokios turi būti bent minimalios darbo sąlygos e, dirbantiems kelių transporto sektorija. Ir birželio ketvirtą dieną bus susitikimas surinktas, kuriame dalyvaus komisija ir suinteresuotos pusės. Ir to susitikimo metu mes galėsime puikiai padiskutuoti ir išsiaiškinti, ką galvoja socialiniai partneriai. Taip pat mes ketiname pristatyti naują ES taisyklių dokumentą. Man sakė, kad aš savo buvusiam gyvenime turbūt buvau sporto komentatorius, dėl to taip greitai išneku. Bet jisai seka laiką, tai aš dėl to čia taip ir skubu. Dar man dvi minutės davėt. Puiku, ačiū. Taigi, mes pripažįstame, kad uh, jeigu bus paže, pažeistos taisyklės, tai e, kris kelių transporto apskritai visa reputacija. Todėl komisija nori, e, kad būtų praplėsti jos įgaliojimai. Tai bus padaryta išplečiant teisės aktų pažeidimų sąrašą, kurių, kuriems pasitaikius komisija galės imtis e, veiksmų. Ir mes norėtume paprašyti, kad parlamentas patvirtintų tokį sąrašą, platesnį sąrašą. Ir tokiu būdu galbūt jūs e, galėsite pritarti mūsų pasiūlymui, netmesite jo taip, kaip darėte su ankstesniais mūsų pasiūlymais. Taip pat mes norime paaiškinti, patikslinti taisyklės skirtas darbuotojams, komandiruojamiems darbuotojams e, transporto sektoriuje. Ir iš tikrųjų e, socialinė neteisybė ir iškreipyta konkurencija neturi e, likti nesprendžiamos problemos. Ir be visų tų iniciatyvų mes visi turime prisidėti prie to, kad uh, socialinė atsakomybė būtų įgyvendinta, todėl kad saugus ir atsakingas e, kelių transporto sektorius yra mūsų visų atsakomybė. Tiek ir administratorių, tiek ir socialinių partnerių, tiek e, ir vairuotojų, transporto įmonių ir visų kitų susijusių nauji teisės aktų gyvendinimo e, būdai dažnai yra brangus, bet net neša reikalingų rezultatų. Todėl pačios verslo įmonės turi būti atsakingos. Ir vidaus rinka, inovacija, inovacijos infrastruktūra, visa tai jau yra. Ir mes manome, kad reikėtų susitelkti į tris dalykus - švietimą, į taisyklių įgyvendinimą. Aš atsiprašau, kad taip greitai kalbėjau, bet mane čia nuolat trikdė kolega iš Vokietijos, kuris mane vis skubino. Dėkui gerai, aš prisijamu tada už tą jūsų skubėjimą. Also nochmal vielen Dank. Sie müssen ja auch. Ačiū dar kartą. Žinau, kad negalėsi dalyvauti visame mūsų klausime, tačiau prieš suteikdamas žodį e, mūsų kalbėtojams norėčiau pasveikinti pona Bizanevič, kuris yra atsakingas už teritorinę aprūpinimą ir vystimąsi. Sveiki atvykę į šį klausimą. Kurgi slepiasi mūsų svečias, klausė pirmininkas. Ir dabar norėčiau suteikti žodį Gerard Šriperis yra iš Eurocontrol RUT organizacijos. Dešimt minučių jums. Prašom. Aš galėčiau kalbėti olandų kalbą, bet kalbėsiu angliškai, nes esu labiau pripratęs. Tai štai. Mano vardą ir pavardę girdėjote. Esu iš organizacijos, kurios vadinimas taip pat buvo e, pasakytas. Ir štai Trumpas įvadas pirmiausia. Kelių kontrolės organizacija ECR. Be abejo, mes norime stiprinti bendradarbiavimą, tačiau šitą jau minėjo ponas Krycos ir būtent dėl to aš čia ir dalyvauju, nes euro, kont, kelių euro kontrolė sudaro 14 narių, e, ten e, E, vyksta glaudus darbas ir norime, kad e, mūsų organizacija tvirtėtų plėstusi, norime taip pat bendradarbiauti su policijos kompetentingomis tarnybomis. Taigi štai tokia yra mūsų organizacija ir e, mes stengiamės bendradarbiauti tarpusavį. Mes pirmiausia kalbame apie mokymą ir harmonizavimą, kalbame apie teisės galiojančių aktų įgyvendinimą, apie paskeitimąsi duomenimis. duomenimis E, duomenys yra gauti iš įvairių mūsų gyvendinamų veiksmų, iš bendrų pozicijų. E, harmonizavimas šiuo atveju irgi yra mums labai svarbi savoka. E, dabar susidurėme su krizės padariniais, žinome, ką tai reiškia daugeliu iš mūsų, praradome 75 procentus mūsų įgyvendinimo gebėjimų Ir Europos komisija apie tai žino, tai būdinga daugelį valstybių narių 11-12 metų laikotarpį. E, turime 3-4 procentus, e, kas yra mūsų veiklos e, rezultatų rodiklį. Ir reikia pasakyti, kad daug E, žinių buvo prarasta dėl krizės tuo pat metu, daug galimybių bendradarbiauti. Kalbant apie ES, akį gyvenimą ES, reikia pasakyti štai ką. Mes kartais matom iš skaidruolės, kur labai aiškiai parodyta, kad kartais tas supratimas apie gyvenimą yra labai skirtingas Europoje. Štai, matote čia mūsų veiklą Europoje. Šiame paveiksle, šiame paveiksle matome, kad įgyvendimas labai skiriasi nuo to, e, koks jis yra Europos Sąjungoje. Mes turime atskiras agentūras, kurios galėtų irgi mums padėti geriau įgyveninti Europos Sąjungos teisės aktus greitis ir siekimas kuo greičiau pristatyti krovinius, nuvykti iš vietos į vietą e, sukelia E, nelaimingus atsitikimus. 36 tūkstančiai tokių nelaimingų atsitikimų buvo. 1,3 e, milijonų žmonių buvo rimtai sužeisti. 30 e, procentų atvejų, 13 tiksliau, 13 procentų atvejų buvo tie nelaimingi atsitikimai vykę vien būtent dėl tų mano minėtų veiksnių. Ir daug mažiau jų buvo dėl to, kad e, problemų turėjo patys automobiliai. Čia matome dar vieną strategiją. E, kiekvieną dieną Europos keliuose įvyksta tragedijų, įvyksta nelaimių. Štai, čia galite pamatyti, kaip mes tengiame situaciją pagerinti. Aišku, mes kovojame su sukčiavimu, kai bandoma keisti takigrafų duomenis Mes e, turime pasakyti, kad e, daugelis valstybių narių siunčia savo turimus skaičius, kad galėtume palyginti duomenis. E, kartais tachografo duomenys bandoma keisti, pasinaudojant įvairiausiamis priemonėmis, magnetais ir taip toliau ir panašiai. Ir tai yra iš tikrųjų problema. Kartais bandoma naudoti suklastotas korteles. Jeigu pasižiūrėtume 2006 metų laikotarpį, e, tai pamatytume, kad situacija pagerėjo. Ir tachografai yra tie prietaisai, kurie pasirodė besa naudingi. Šiandien tachografai yra tie prietaisai, kur dar įmanoma sukčiauti. E, siekiama užtikrinti, kad ekografo visa sistema kaip tokia veiktų e, gerai. Tam mums reikalinga pakankamai žinių, daug žinių, kad galėtume spręsti kartais tas labai sudėtingas problemas susijusias su tachografais. Paskutinė versija yra tokia sudėtinga, kad kad, kad e, atsirado nauja takografų karta, kur galima sakyti, nieko suklastoti nebėra įmanoma. Ir turi būti inžinierium, kad galėtum suprasti, kaip tas naujos kartos takografas veikia. Tačiau kita vertus e, gyvendintojams tai irgi yra tam tikras susirūpinimo šaltinis. Dabartinė padėtis susijusi su teisiniais reikalavimais kelių transporto srityje yra štai kokia. Aš jau sakiau, kad teisės aktuose trūksta aiškumo. Kartais labai sudėtinga viskas suformuluota. Valstybės narės slepiasi už subsidiarumo principo. Ir visa tai sudaro tokią situaciją, kai trūksta lygybės ir kai teisinė situacija yra neaiški, trūksta teisinio tikrumo. E, kai dėl teisinių reikalavimų e, situacijos, tokios, kokią mes ją norėtume, kad būtų, tai tenka pasakyti, kad iš tikrųjų dar nemažai ką reikia pagerinti. E, trūksta praktinių dalykų, trūksta geresnio supratimo, reikia aiškesnių, nedviprasmiškų formuluočių. Taip pat turėtume vertinti naujus teisės aktus, atsižvelgiant į jų įmanomumą įgyvendinti dažnai suvokiama, kad e, neišeina gyveninti vieno ar kito teisės akto, tuo tarpu, kai jis jau yra priimtas ir dėl to tiesiog tenka apgailestauti, kai susidurimus tokiam situacijom. E, Laiko dar turiu, tad pasinaudosiu progą pasakyti, kad dabar Olandija pirmininkauja ECR e, organizacijai ir Birželio 17-18 dieną vyks mūsų E, metinę konferenciją, kur kalbėsim apie kelius, apie kelių reikalus, kalbėsime apie e, išmanų teisės aktų gyventinimą, geresnį keitimosi informaciją ES lygmenių ir stengsime kalbėti apie geresnį rizikos įvertinimą ir e, geresnės patikras. Dabar, pavyzdžiui, informacijos keitimasis yra neegzistuojantis dalykas. Ir valstybės narės užsima informacijos kaupimu, tačiau jie nestalyjama. Tad sunku kartais e, ką nors padaryti su tokiomis įmonėmis, kurios, apie kurias tiesiog nėra duomenų. Įmonės e, kartais e, tokios piknaudžiaujančios keičia automobilius, kad galėtų tęsti savo veiklą ir kad apie jų pažeidimus niekas taip ir nežinotų. Vieta yra puikiai parinkta, E, to, to renginio. Matote, kad viešbutis yra centre, e, renginys vyksta Amsterdame ir norėčiau pakviesti jūs visus atvykti į Amsterdamą į mūsų konferenciją. Dėkuoju. Dėkuoju kolegai, ačiū ponui Šriper. O dabar žodį suteiksime ponui Kordel iš Gdansko universiteto. Jis kalbės apie kelių transporto efektyvumą. Prašom. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, labai dėkoju, kad pakvietėte mane šiandien pasidalinti savo pamastymais apie e, kelių e, krovinių pervežimą keliais. Tai e, po visų tų reglamentų dabar reikėtų, kad visi tie e, teisės aktai įsigaliotų. Ir juridinis, ir politinis, ir ekonominis kontekstas e, šioje sityje yra. Taip pat reikėtų prisiminti, kad e, paslaugų ir turto judėjimas e, yra galimas liberalizacijos dėka. Todėl norėčiau priminti Jums kai, kai kurios dalykus. Reikia nepriv, ne, nepamiršti, kad liberalizacija yra toks procesas, kurio pasiekmes e, kelių sistemai turi tam tikrą įtaką, nes norima nu, nuimti kliūtis, e, panaikinti kliūtis nuo e, kelių, kurio, kurios atsiranda pakeliui kai kurios šalis. Šiandieną e, operatoriai veikia įvairiose šalyse ir susiduria su įvairiomis problemomis. Reikia laikytis tam tikrų kriterijų. Kai kas mano, kad šios taisyklės yra prieštaringos ir atsiranda blogas valdymas dažnai e, kai kuriems e, veikėjams e, būna sunku liberalizuoti ir jeigu liberalizaciją perkelsime į socialinę ekonomiką, tai pas, pamatysime, kad tai sumažina kai kurias kliūtis, kurios atsiranda krovinių transporto sityje. Liberalizacija leidžia uh, E, veikti laisvai, daryti laisvus pasirinkimus, siekiant tikslo, taip pat atsiranda laisva konkurencija o, e, ir atvira rinka. E, inovacijų transporto srityje nebus, jeigu nebus rinka liberalizuota. Lygiai tas pats pasakytina apie didelės idėjas ES tiek inovacijų, tiek konkurencingumo srityje. Protekcionistinės idėjos. E, šioje srityje šiek tiek neramina. Yra tam tikros nustatytos ribos ir tai įtakoja krovinių transporto rinką. Kalbant e, apie e, šią rinką, reikia, kad mes būtumėm konkurencingi lyginant su kitais kelių pervežimas keliais yra labai dinamiškas reiškinys ir tą matome kiekvieną kartą, kai būna kažkoks tai pasikeitimas padaromas šiame kontekste tai yra pastebima tiesioginiai ar tiesiogiai arba šiek tiek praeina laiko ir tada jau pastebima. Šiandieną krovinių transportas veikia gana neblogai, tačiau mes dar nežinome, kokias pasiekmes duos tie tekstai, kurie priimti ir dabar jau taikomi. Įmonės pirmiausia turi prisitaikyti prie naujo konteksto, kuriame reikia gyventi ir e, veikti pagal savo ritmą Tai reiškia, kad kontekste yra tam tikra dalis, kuri yra tvari, o tam tikra dalis, kuri keičiasi sutinkamai su teisės aktais. E, tam tikri faktoriai apibrėžia vidinę sąrangą, tačiau reikia turėti taip pat ir e, matomumą per ilgesnį laikotarpį. Tam tikrus veiksmus, e, tam tikri veiksmai yra atliekami europinių lygmenių ir žinoma reikia E, išryškinti tokį klausimą kaip laisvas judėjimas, tačiau reikia atsižvelgti į visas taisyklės, kurios yra taikomos e, krovinių pervežimo srityje, ypatingai kelių, paketas, kelių paketą, kuris buvo e, priimtas 2011 metais, bet dar ne visai taikomas. Vienas iš iššūkių, kuris yra susijęs su pervežimų, krovinių pervežimų yra reglamentavimo problema. E, kyla didelis klausimas, ar e, rinka turi būti reglamentuojama ir Europos, ir valstybių narių teisės, ar taip pat reikėtų, ar reikėtų pamažu grįžti prie dereglamentacijos, kuri buvo anksčiau. Atsakymas į šį klausimą iš tiesų mums duotų e, raktą, kaip turi funkcionuoti krovinių rinka. Šiandieną yra labai daug reglamentų, taisyklių, galbūt netgi per daug ir kartais tos taisyklės netitinka ekonominės realybės. Kartais e, tam, kad patektum į rinką, turi laikytis tam tikrų kabotažo taisyklių, tam tikrų taisyklių susijusių su operatorių funkcionavimu ir panašiai e, priklausomai nuo E, poreikio. Šiandieną galvojame apie naują kontekstą, tuo tarpu, kai senos taisyklės dar nėra iki galo įgyvendinamos. E, mes nežinome, kas yra socialinis dempingas, nors plačiai tą savoką vartojame. Mums reikia, kad e, kelių paketas, ties kuriuo jau dirba komisija, pasiaiškint, kad pasiaiškintume, kaip šitas tas gali kokios naudos mums duoti ir jeigu ką, tai jį patobulinti. Yra tam tikrų svarbių dalykų taisyklių, principų srityje, Ir e, pirmiausia, reikėtų įvertinti visą tai, kas egzistuoja iki šiol, pasižiūrint, ar efektyvų ar neefektyvų. Ir jeigu ne, tai tada e, padaryti e, atitinkamą ataskaitą apie tai, kas netinka arba tinka. Ir tik tais tuo pagrindu remiantis galima būtų nuspręsti, veikti ar neveikti, tobulinti ar netobulinti dabartinę sąrangą. Bendrai paėmus reikia pasakyti, kad e, krovinių transportas ES yra reglamentuojamas rekomendacijų direktyvų, kurios leidžiamas Europos. Tačiau reikėtų e, kelti klausimą, ar tai yra gerai, kalbant apie kelių transportą, e, krovinių pervežimą keliais. Kol kas atsakymas aiškus nėra. E, valstybės narės turėtų apspręsti kai kuriuos aspektus ir tai yra savaime suprantama, tačiau kai kurie rinkos operatoriai sako, kad kiekvienas veiksmas, kurio įmamasi, kiekviena nuostata yra kišimasis ir tai apsunkina įvairius dalykus. Problema ne tai, kad uh, naudojamos teisinės taisyklės, o tai, kad jos e, yra įvairiai interpretuojamos administracijos, problema jų aiškumas. E, kai kas sako, kad yra daug, per daug reglamentacijos, per daug e, juridinių instrumentų, tačiau jeigu nepažiūrėsime, koks jų efektyvumas, tai nieko ir nereiškia ta mini baltoji knyga turėtų išdėstyti E, visus šios mano minimus dalykus ir pasižiūrėti europinėme lygmenyje, e, kas yra gerai, kaip rinka funkcionuoja, e, kas yra taisytina ir kaip reikėtų harmonizuoto požiūrio į tą tekstą ir galbūt šiandien jau komisija galėtų išleisti atitinkamas gairias, kaip reikėtų tą tekstą interpretuoti. O pabaigai norėčiau pakalbėti apie kabotažą. Tai yra toks reiškinys, kuris yra labai gerai reglamentuotas tarybos. Kai buvo kuriamos kabotažo taisyklės, buvo kalbama apie papildomą e, liberalizaciją rinkoje per kabotažą. E, tuomet reikėjo laukti komisijos ataskaitos, kad diskusijas galima būtų dar e, labiau pagilinti, tačiau, kaip pamatėme iš praktikos, kabotažas sudaro viso labo 2 procentus transporto visoje ES teritorijoje. Ir tai nėra toks reiškinys, kurį reikėtų dar kartą perreglamentuoti kitame e, pakete. E, mes negalime visada e, išimti netinkamų dalykų dėl to, kad tekstas neteisingai interpretuojamas arba neteisingai harmonizuojama a, arba e, nepakankamai geri standartai nustatyti e, darbui vairuotojams. Tai yra problemos ir tas problemas reikia spręsti. Bet jeigu jau jas sprendžiame, tai tegul moka už tai nesažiningieji, o ne visas sektorius. Mhm teisinės nuostatos mums turėtų parodyti, ar visa tai efektyvu ar ne. Kai jau bus dabartinės sistemos efektyvumas įvertintas, tada bus galima pagalvoti ir apie papildomas nuostatas. Transporto sektorius nėra toks sektorius, kuris reikalauja nuolatinio veikimo. Tai yra ypatinga ekonomikos šaka ir jūs visi tą puikiai žinote. Labai sunku prisitaikyti prie kiekvieno teisinio pasikeitimo, tas užima laiko. Uh, E, tačiau jau dabar yra e, teisinių instrumentų, kuriuos tikrai gali sėkmingai panaudoti kiekviena šalis. Ačiū. Dėkui. Jūs irgi tiks, sekundės tikslumu išnaudojate savo laiką. Kitas pranešėjas yra iš EBPO, Tarptautinio transporto forumo, ir jis mums pristatys transporto planus 2015 metams. Ačiū už tai, kad pakvietė mane čia pristatyti jums ilgalaikės planuojamas e, pastangas, tą planą, kuris buvo sukurtas 2015 m. sausio mėnesį. Ir čia yra apibūdinamas tarptautinis e, e, krovinių gabenimo modelis. Štai tarptautinis transporto forumas yra tarp vyriausybinė organizacija susieta su EBPO. Jie atstovauja 54 valstybėms narėms, dauguma iš Europos sąjungos valstybių priklauso šiai organizacijai, bet jai priklauso dar ir kitos valstybės. Ji yra laikoma specialistų grupė ši organizacija, renka duomenis, rengia statistiką, analizuoja politikos kryptis ir kiekvienais metais, dabar bus gegužės 26-29 diena toks renginys, yra organizuojamas kasmetinis ministrų viršūnių susitikimas, kur ministrai susirenka ir nagrinėja pačius svarbiausius politikos klausimus grįžtant prie paties transporto modelio, tai jo pagrindinis tikslas buvo įvertinti ilgalaikės tarptautinių krovinių kiekių e, prognozės ir taip pat kiek CO2 būtų išmetama pervežant tos krovinius. Taip pat buvo siekiama įvertinti įvairias priekybos konfiguracijas, ir pažiūrėti, e, kokia bus prieinama transporto infrastruktūra. Taigi buvo atsižvelgta į prekybos e, prognozės, taip pat BVP prognozės ir gyventojų skaičiaus prognozės. Išsamesnį vertinimą galite rasti diskusnėme dokumente, kurio nuorodą čia matote ir taip pat ta nuoroda yra padalomojame medžiagoje. Modelis buvo pradėtas kurti remiantis e, priekybos e, prognozėmis nuo 2010 iki 2050 metų. Ir pirmasis žingsnis buvo parengti tikslesnę mm, geografinio e, prie krovinių pasiskirstimo modelį, nustatant tokius pagrindinius centrus. Taip pat bandoma apskaičiuoti įvairių transporto rūšių būdų gabenamų krovinių kiekį ir taip pat koks tų krovinių svoris ir kaip tos krovinius būtų galima paskirstyti įvairiais maršrutais ir gabenti įvairiomis transporto rūšimis. Pasaulis yra padalintas į 294 gamybos centrus Mes iš pradžių bandėme analizuoti tik tai uostus, bet dabar jau nusprendėme, kad reikia žvelgti plačiau ir pasirėmėme taip pat ir gyventojų skaičiumi, gyventojų e, tankumu, taip pat BVP. Ir pagal tai nustatėme pagrindinius centrus. Ir taip pat e, nustatėme labai išsamų e, kelių tinklą visam pasauliui. Tas tinklas apima visus keturis pagrindinius transporto rūšis. Tai yra keliai, greitkeliai ir pagrindiniai keliai. Mes e, bandėme įvertinti, kiek ir kokio tankumo yra tas tinklas, taip pat geležinkelius vertiname, stotis ir visą tinklą, taip pat jūros, uostai ir ke, jūrų keliai, kurie dabar naudojami. Uh, ir taip pat oro transportas buvo įvertintas, buvo atsižvelgta į visus oro uostus ir kiek yra vykdoma komercinių skrydžių. Ir visi tie tinklai buvo susėti tarpusavyje, buvo nustatyta, kokiu greičiu yra gabenamos e, prekės, vežant kiekvieną transporto rūšimi, taip pat kiek užtrunka tas prekės pergabenti. Ir visos šitos tarp rūšinio transporto e, jungtis buvo įvertintos ir pabandėme pritaikyti modelį pagrindiniams mūsų atskaitiniams metams, 2010 metams ir iš tikrųjų paaiškėjo, kad rezultatai, jeigu būtų naudojami visos, e, naudojamos visos transporto rūšis ir paskirstytos e, krovinių dalis skirtingoms transporto rūšims, tai rezultatai buvo tikrai daug žadantis. Buvo vertinta, kiek būtų išmetama CO2 ir kiek būtų užtrunkama laiko pervežant krovinius. Štai galima pažiūrėti, kaip viskas keisis pasaulyje nuo 2010 iki 15 metų, 50 metų. Ir mes čia nustatėme, kad Šiaurės Atlanto koridorius tarp JAV ir Europos išliks labai svarbiu koridoriumi ir, ir netgi, tačiau yra spėjama, kad maždaug 2030 metais šiaurės ramiojo, ramiojo vandenino šiaurinės dalies koridorius taps svarbesnis. Taip pat Indijos vandenino koridorius irgi taps vis tar, svarbesnis, tai yra kelias tarp Azijos ir Afrikos. Ir kas yra dar labai svarbu, tai yra tai, kad yra spėjama, kad labai stipriai išauks krovinių gabenimas vi, žemynų viduryje, būtent Afrikoje ir Azijoje. Ir ten bus daug pervežama krovinių. Dar vienas dalykas, kuris kartais yra pamirštamas, kuriant tokius modelius, tai yra tarptautinių krovinių namin, e, vidaus gabenimo etapas, tai yra prekių gabenimas į uostus. Ir mes nustatėme, kad 10 procentų visų krovinių kiekio yra vežama į uostus. Ir tuo metu yra išmetama 30 procentų visų CO2 kiekio ir spėjama, kad ta, tie skaičiai dar labiau auks iki 2050 metų. Taigi, kuo tas modelis yra naudingas, būtent, kad mums pavyko įvertinti būsimus krovinių kiekius visame pasaulyje ateityje Tai reiškia, kad tai yra platesnis vertinimas ne vien tik tai atskiriems regionams, bet visam pasauliui. Ir taip pat jisai leidžia nuspėti, kiek reikės pajėgumų tiems kroviniams gabenti. O tuo remiantis galima nuspręsti, ar reikės papildomų investicijų, ar tiesiog reikėtų geriau išnaudoti esamą infrastruktūrą. Ir taip pat kiekvienam koridoriui mm, galima įvertinti, ar emisijos e, yra neviršijančios politikos nustatytų tikslų. Taip pat pagal šitą modelį galima simuliuoti galimus ateities scenarijus, pavyzdžiui, dėl, jeigu būtų padidinti krovinių pervežimo srautai Sueco kanalu ir panašiai. Galima vertinti, kaip tuomet pasikeistų e, visas vaizdas ir taip pat e, kaip pasikeistų krovinių gabenimo laikas, jeigu būtų paspartintos patikros e, pasienyje ir panašiai. Kokie bus kiti žingsniai? Reikės dabar labiau gilintis į regionų specifiką ir mes e, ketiname labiau įsigilinti kiekvieno regiono pajėgumus, e, taip pat kokiu greičiu, kiek užtrunka pervežti e, prekes, taip pat kokie yra oro uostų, stočių arba uostų pajėgumai, taip pat uh, ypatingą dėmesį skirsime transporto mazgams, ypatingai tarp rūšinėms mazgams ir bandysime pagerinti e, transporto tinklų struktūrą tam, kad būtų išvengta e, tų grūščių, kur transporto spūstis susidaro. Taip pat e, mes manome, kad toks modelis padės įvertinti, kaip būtų galima geriau paskirstyti uh, E, krovinius įvairioms transporto rūšims. Ačiū, ačiū visiems už įžanginės kalbas. O dabar išklausysime klausimų ir atsakymų. Pradėsime nuo mūsų koordinatorių. Be abejo, reikia stebėti laikrodį, taigi kiekvienam skirsiu po pusantros minutės, kad liktų laiko išklausyti atsakymus. Ar yra Vimas? Taip, Dėkuoju. Norėčiau padėkoti visiems trims prelegentams, ypatingai komisijos atstovui už pranešimą. Jo čia nėra. Bet jeigu jūs turite kažkokiu tiesioginiu klausimu, tai prašau tada užduoti esantiems. Aš labai atidžiai išklausiau ir suprantu, kad viena vertus yra norima didesnės dereglamentacijos, kad e, būtų palikta vietos rinkos jėgai veikti, taip jau ir praeitie buvo daryta, tačiau pasiekmes gana neigiamos buvo sulauktos. Kita vertus, reikia aiškesnių ir aiškiau taikomų taisyklių, tad aš nežinau, kaip galima numatyti, kaip tas taisyklės įgyvendinti. Mano klausimas būtų skirtas komisijai. Mes turime tokias taisyklės, tokius teisės aktus, kurie neaiškus, neapibriešti. Tai ko trūksta, tai trūksta iš tiesų kontrolės. O tą kontrolę turi atlikti valstybės narės. Valstybės narės įsipareigojo, kad tą kontrolę atliks gerai, tačiau savo įsipareigojimų nesilaiko. Kaip komisija galvoja sureaguoti? Ar bus įmanoma pradėti kažkokią tai procedūrą dėl to, kad yra padarytas pažeidimas? Kai kurios e, transporto įmonės funkcionuoja nuo 2013 metų, tačiau mūsų pilnai netenkina koks bus komisijos atsakas, ką daryti iš to instrumento, su to instrumentu, siekiant, kad jisai funkcionuotų gerai ir kad valstybės narės laikytųsi savo įsipareigojimų. Labai ačiū, ponas Atuk. Ponas Hertuk, dėkoju visiems kalbėjusiems. Matome, kad kalba tik tai vyrai. Tai štai kaip su ta lygybė išeina kartais. Džiaugiamės, kad į darbo tvarkę vėl įtraukta šita tema. Birželio ketvirtą dieną Europos komisija turėtų surenkti diskusiją šiuo klausimu ir tai yra tikrai pozityvus signalas. Europos komisija pasiūlė pačių vairiausių teisės aktų tiek kalbant apie skaitmeninį tachografą, tiek kitų iniciatyvų buvo pasiūlyta, tačiau tai neišsprendžia socialinio dempingo problemų. Šis požiūris, kurį norėčiau atspindėti, čia kaip socialdemokratų atstovas būtų štai koks. Turiu klausimą, ponu Ištyber. Jūs sakėte, kad už subsidiarumo slapstosi kai kurios valstybės narės. Ar galėtumėt pateikti konkrečių to pavyzdžių? Vėlgi dar vienas klausimas jums. Kokiu priemonių laukiate konkrečių iš Europos komisijos, kad būtų išspręsta socialinio dempingo problema? Ar būtų naudinga, kad socialinės taisyklės būtų harmonizuotos ES lygmenių. Ir turiu klausimą tą vieną komisijai, bet laiko neliko. Pirmininkas, ačiū, kad laikėtės jums skirto kalbimų laiko. E, kolega Zylė, ačiū už jūsų pasisakymą. Džiaugiuosi, kad e, komisija atskyrė prieigą prie rinkos ir... Let's take a social condition, so it's... Iš tikrųjų labai svarbu žinoti, kiek komisija pasirengusi dirbti prie tų taisyklių įgyvendinimo. Ar visi turės vienodas taisyklės, kad, pavyzdžiui, bus numatyta prievolė vairuotojams miegoti ne jų automobilyje, o miegoti namie arba vietoje, kuri panaši namus. Valstybės narės, ko gero, turėtų irgi priimti savo sprendimus ir nesakyti, kad tai yra tik ES reikalas. Jeigu jums nerūpi kelių saugumas, e, tai tą, tą problemą reikia spręsti, bet kuriuo atveju, nes juk nesvarbu, ar pavojingai vairuojama Latvijoje ar Vokietijoje. Problema yra. Ir turime e, pripažinti, kad tai nėra tik kabotažo reikalai paslaugos netokios e, atviros, paslaugos netoks atviras laisvam judėjimui, kaip prekės prekių rinka atviresnė ir veikia atskirų šalių rinkose tų šalių įmonės daugiausiai. Ar nemanote, kad geriau būtų atverti rinką bet kuriai valstybės narės rinkai, negu atverti pačią kabotažo rinką? Tuomet gal pamatytume, kaip kinų dalis mažėja, kad mažėja nesažiningos konkurencijos. Tai yra tiesiog ekonominių dėsnių išdava. Dėkoju. Kolegė Gezinė Maisner, prašau. Na štai, pagaliau, pirma moteris pasisako po eilės vyrų kalbėjusių. Pone Maisner, na, tikiuosi, kad bent dvi ar trys pasisakys dar po manęs. Turim išlaikyti tą lyčių lygybę, jokauja kalbėtoja. Pirmiausia, labai ačiū kalbėtojams. Ponas Hertuk mums sakė, kad skaitmeninis tachografas turėjo pagerinti, palengvinti gyvenimą vairuotojams. Lygiai taip pat, kaip ir numačius naujos koncepcijos kabinas. Tačiau taip pat matome, kad ITF domisi visokiom transporto rūšim. Jie be kitako atsako ir už aviacijos sektorių. Tai kad kalbame apie Darbo sąlygas, vėlgi kyla klausimas, ar jos turėtų būti panašios, e, atsižvelgiant į atskiras transporto rūšis. Nes aišku, tos, tos transporto rūšys skiriasi, keliavimo būdas skiriasi. Mano klausimas būtų toks, štai jūs aiškinote, kad nereikėtų drumsti tos bendros rinkos, tačiau turime tokių e, įmonių, kurios viso labo turi pašto dėžutę, kaip tokios pačios neegzistuoja, tik tai tas taisyklės laužo, tai kaip išvengti tokių problemų. Ponui Šriper norėčiau užduoti dar klausimą. Norėčiau sužinoti, ką manote apie teisės aktus susijusius su minimaliu darbo užmokesčiu. Ar tai būtų vienas iš būdų harmonizuoti taisyklės? Ar tai būtų kažkas naudingo, ar priešingai galbūt kenksmingo bendros rinkos kūrimui. Projektas buvo atsimtas dėl minimalaus darbo užmokesčio nustatymų, bet ką jūs apie tai manote? Ačiū, ponė pirmininkė, sako ponė Kilonen. Labai trumpai. E, tai štai, ir aš savo estrogenais pagyvinsiu šią diskusiją. Turiu svajonę. Svajonę, kai visi rinkos operatoriai, dirbs pagal visiems taikomas tas pačias taisyklės, kalbant apie krovinių vežimą keliais. Ką galėtų padaryti Europos parlamentas, kad prie tos svajonės priartėtume, kad nebūtų sukčiavimo, kad niekas nebandytų falsifikuoti, pavyzdžiui, vairuotojų pažymėjimų ir panašiai. Ar ką nors konkrečiai ir greitai mes čia Europos parlamente galim nuveikti šiuo klausimu. Ačiū, žodis Karimai Deli. Na štai, dabar moterų koordinatorių eilutė pasisako. E, transporto komitete dirba kompetentingos moteris, kurios prisima jums tenkančią atsakomybę. Tai štai, turiu tris klausimus, kuriuos norėčiau jums užduoti. Pirmiausia, ačiū už pasisakymus jūsų supratimu. Kai kalbame apie kelių transportą. Tame pakete e, taikomam, taikomam kelių transportui, kokią priemonę reikėtų būti tuoj pat. Antras klausimas būtų susijęs irgi su minimaliu darbo užmokesčiu, siekėt užkirsti kelią socialiniam dempingui. Ar jūs manote, kad šiandien yra atėjęs laikas turėti socialinę hartiją kelių transporto sektoriui? Galbūt reikėtų socialinio kodekso kokio nors? Tai būtų dar vienas žingsnis, dar toliau, kad būtų galima išspręsti minėtas čia problemas. Ir jūsų manimo, kokie yra svarbiausi e, faktoriai susiję su sąnaudų, e, sąnaudų didėjimu. Ką manote apie situaciją Vokietijoje? Ir dabar, kai Europos Sąjungos e, tikslo, kad nebūtų žučių keli, kaip jums atrodo, ką reikėtų padaryti skubiai, kad aukų skaičius keliuose mažėtų? kad nebūtų nei žuvusių, nei sužeistų artimiausiais metais. Na ir paskutinis klausimas, ar manote, kad reikalinga e, Europos agentūra, kuri užtikrintų kelių kontrolę, kad būtų sudarytas juodų, juodasis sąrašas tų įmonių, kurios taisyklių nesilaiko. Ir ačiū, ponė pirmininkė, šešiom sekundėm viršiau pasisakymą laiką. Ačiū. Na, atleisiu. Ponas Lunkrin. Dėkui, pirmininkė. Įžangai Išlankoje girdėjau kalbant, kad tos taisyklės nėra tobulos ir aš e, iš tiesų norėčiau pasakyti, kad niekam jos iš, vis, iš viso vertos. Aš dirbau kaip sunkvežimio vairuotojas ir puikiai žinau, ką tai reiškia. Pavyzdžiui, Švedijoje mes susidurėme su didelėmis problemomis ir labai daug mašinų yra užsienyje įmatrikuliuota, bet iš mūsų teritorijos faktiškai niekada neišvažiuoja. Dar kartą noriu pasakyti, kad jų yra labai daug, taip pat yra daug sunkvežimių, kurie įvažiuoja į mūsų teritoriją. Mm, ir yra tokių automobilių, kurios e, teršia aplinką. Visas tas e, mm, priemonės minime, taip pat minime problemą su techografais. Atrodo, kad nėra sistemos, kuri veiktų, kalbant apie kontrolę. Aš susitikau su atsakingais asmenimis šioje srityje Italijoje, taip pat ir Švedijoje. Ir e, mm, dažnai galima su elektriniais prietaisais sukontroliuoti tas mašin, tuos automobilius. Jeigu, pavyzdžiui, policija sustabdo ar kažkokie tai kiti pareigūnai, tą progą galima patvirtinti kai kuriuos, ekspert, e, kai kuriuos e, parametrus. Toliau klausimas susijęs su kabotažu. Čia taip pat yra didžiulė sunkčia, sukčiavimo problema, nes val, iš valstybės gali išvykti automobilis kokioms 3-7 valandoms ir ne visada suseksi, ką jisai grįžta ir su kokiais ketinimais bei darbais. Mūsų situacija yra visiškai nepavydėtina, mes dabar visiškai atsitraukę nuo žemės. Pane Grapinį. de competiție neloială, că trebuie să o eliminăm și a folosit un cuvânt foarte... Uh, Aš norėčiau užduoti daug klausimų, tačiau apsiribosiu tik tais keliais. Mums buvo pasakojama apie nelojalę konkurenciją tarp kai kurių operatorių, tačiau mums nebuvo paaiškinta, kaip su ta nelojalė konkurencija, nesažininga konkurencija kovoti. Ačiū profesoriui Dangdongs už pasisakymą. Šiandieną gavau e, elektroninį laišką iš vieno piliečio, kuris kaip tik tais ir kalbėjo apie Europos parlamente per didelį taisyklių kūrimą. Buvo man pasakyta, kad Amerikos konstitucijoje yra tik tai 6000 žodžių, tuo tarpu pati trumpiausia dalis transporto dalyje sudaryta iš šimto tūkstančių žodžių. Taigi kyla e, klausimas dėl įstatymo gali, galimybės įgyvendinti, nes darbo daug, e, labai daug visokių taisyklių, galima jose susipainioti ir kai kurios valstybės nenori tiesiog to, tuo užsiimti. O kaip galima pasakyti, kad taisyklės geros ar blogos, jeigu jų netaikai? Toliau socialinis dempingas. Valstybėse narėse e, savoka nevienodai interpretuojama, komisija taip pat turi savo interpretaciją šiam reiškiniu apibūdinti, o man taip pat susidaro įspūdis, kad Vokietija su minimaliu amžiumi nustatytų sunkvežimių vairuotojams, kai jie tranzitu vyksta per Vokietiją, negali būti kaltinamas socialiniu dempingu. Socialinis dempingas tai yra mažesnis atlyginimas negu vairuotojo e, gimtojoje šalyje. Kitaip tariant, jeigu rumūnas gauna rumunišką atlyginimą, kai jisai važiuoja kai jisai keliauja po Vokietiją, tai nėra socialinis dempingas. Atsiprašau, jūs turėjote dvi minutės su pusė, bet jūs jau ir taip min minutę viršijote savo paskirtą kalbėjimo laiką. Dabar žodis ponui Liberatski. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kad labai atidžiai išklausiau pono Karamico uh, E, pasisakymo. Jis e, man sakė, kad e, vairuotojai sunkiai dirba, nemato savo šeimos, nevalgo šilto maisto ir panašiai. Tikrai aš nesu įsitikinęs. Mūsų susitikimo tikslas labai aiškus. Reikia pasižiūrėti, kas vyksta įvairiose šalyse. Taigi dabar palikime taisyklės nuo šalyje ir pirmiausia kelkime klausimą taip. Ar komisija ir toliau tylės, kai komandiruotų darbuotojų direktyva nebebus taikoma. Antra, ar komisija ir toliau tylės, jeigu paslaugų tiekėjai neturės galimybės laisvai judėti po teritoriją. Jūs taip pat minėjote ir kitus dalykus. Jūs e, ir dar reikėtų pasakyti, kad e, yra tam tikros teisės, Mm, tam tikros taisyklės, pagal kurias vežami keliais, vežamos keliais prekes. Buvo pasakyta komisijos, kad reikia pusiausvyros tarp e, nacionalinio lygio ir, e, ir, ir, ir e, bendrijos lygio. Klausimas dar buvo keliamas ir dėl kabotažo. Negalima vežti e, prekių už žemesnę kainą, negu yra nustatyta. Ir visiškai nesvarbu, kokia tai yra įmonė - prancūziška, vokiška ar e, olandiška. Pone Lukašievska, ačiū. Komisija minėjo E, vairuotojų darbo sąlygas ir kai kuriuos kitus dalykus. Bet čia visiškai aišku, reikia kovoti su viskuo, kas veda prie tos neligybės. Kita vertus yra laisvas prekių judėjimas. Ir šiandieną e, operatorių, operatorius legia daugybę problemų, tame tarpe ir socialinis dempingas. Tačiau nėra socialinis dempingas apibrėžtas kadangi nei vienas e, operatorius nedirbs už, savi, už savikainą. Tikrai tai neįmanoma. Savikaina yra e, skirtinga, atlyginimai valstybėse narėse nevienodi, o tai aiškina, tai paaiškina, kodėl Lenkai gauna vienokį, o švedai kitokį atlyginimą. Čia negalima pasakyti, kad e, e, vairuotojams taiky, taikomi dvigubai, dvigubi standartai. Komisijos atstovas sakė, kad yra daugybė nelojalios, nesažiningos konkurencijos pavyzdžių. Norėčiau sužinoti, kokie tai yra pavyzdžiai. Nes dažnai, e, nes jeigu kartais e, um, yra netitinkami dalykai tai tarp atlyginimų ir savikainos vienose valstybėse, tai tikrai nėra nesažininga konkurencija. Negalima priboti konkurencijos, negalima tos konkurencijos pažaboti, naudojant tokius terminus kaip socialinis dempingas. Aš tam tikrai nepritariu. Ir dar norėčiau ponui Skiper užduoti klausimų. Jis kalbėjo apie mm, avarijas kelyje. Čia turbūt reikėtų numatyti kažkokias tai akcijas, kažkokius veiksmus, kad galėtumėm su tuo reiškiniu kovoti ir kad nebūtų tiek daug žuvusiųjų. Labai daug buvo kalbama apie poilsio laiką, apie e, poilsio aikšteles, kuriuose renkasi labai daug sunkvežimių tačiau nebūtinai visiems vairuotojams užteks tų viešbučių, kurie yra numatyti poilsiui. E, Ačiū praėjusiais metais labai didžiai klausiausi komisijos didžiai move. Kelis kartus klausiau ir uždaviau klausimą dėl socialinio dempingo, o man buvo atsakyta, kad ne, tai nevyksta. Tai buvo akivaizdus reiškinys, bet jie užsimerkė prieš jį. Šį kartą vėlgi klausiausi komisijos ir jau išvelgiu viltį, nes yra užuomina, kad jie tą problemą pripažįsta, kad taryba jau ketina ieškoti sprendimų, tai reiškia, kad mes gausime progą labiau pasigilinti į šitą problemą. Labai džiugu. Ir aš turiu tokį pat klausimą, kaip ir EPP atstovas. Ką daro komisija? Jeigu nebus laikomasi nuostatų dabar nustatytų, ką jūs dėl to darysite? Ir ponas Kordė labai įdomiai pasisakė. Sakėte, kad dereguliacija gali pakengti transporto sektoriaus veiksmingumui. Iš tikrųjų, teisinga mintis. Ačiū. Dėkui toliau Olga Silenova. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti visiems pranešėjams už pranešimus. Ir turiu klausimą ponui Šiperiui. Jūs sakėte, kad 2010-2012 metais 75 procentai sumažėjo šios sektoriaus teisės aktų gyvendinimo pajėgumai. Dabar yra 2015-ieji, tad man būtų įdomu sužinoti, kokia situacija yra šiandieną. Ir taip pat, kaip jūs irgi sakėte, dėl taisyklių įgyvendinimo veiksmingumas. Kiek jis priklauso nuo pačių taisyklių? Aš vakar sulaukiau žinios iš vieno vairuotojo, kuris dirba Europoje, važinėja po visą Europą, jis apibūdino, kokia yra situacija jo darbe ir jis labai dažnai jis sakė, kad labai dažnai sunkvežimiai yra siunčiami važiuoti per naktį Europos keliais, turi pervažiuoti visą Europą per vieną naktį ir dėl to labai dažnai būna nuvargę ir saugumas tuomet tikrai jokių būdų negali būti garantuojamas. Taigi mano klausimas būtų toks, kokiu veiksmu imamasi Europoje ir ką galime padaryti, kad situacija pagerėtų. Ačiū. Toliau ponas Deli. Ačiū pirmininkė. Iš pradžių girdėjome komisijos atstovą, direktorių iš generalinio direktorato, jis atsakingas už transporto sektorių ir jis sakė, kad problemas galima būtų suskirstyti į dvi grupės. Pirma, darbo sąlygos, o antra, verslo sąlygos šiame sektoriuje. Manau, labai puikiai suskirstytos problemos. Pakalbėkime apie darbo sąlygas ir taip pat apie verslo sąlygas. Vienas yra sąlyčio taškas tai yra atlyginimai. Manau, tai yra tiesa ir kitose sektoriuose, pavyzdžiui, automobilių gamybos sektoriuje, transporto priemonių gamybos sektoriuje, bet į socialinius skirtumus tose sektoriuose žvelgiama skirtingai. Ir aš norėčiau užduoti klausimą tokį. Kalbant apie ES teisę, kodėl mes bandome pasinaudoti ES teisės aktais, išspręsti skirtumams tarp, išspręsti atlyginimų skirtumams tarp valstybių narių. O kalbėdami apie socialinį dempingą, kalbėkime tiksliai, ką mes turime galvoje. Manau, jeigu būtų aiškios apibrieštis, tai ir teisės aktai būtų geri, geresni ir jie būtų gyvendinami geriau. Aš manau, kad labai svarbu įsigilinti į kelių transporto sektoriaus specifiką bei e, krovinių gabenimo keliais sektorių, sektorius e, ypatybės. Ačiū. Mūsų komiteto atstovai iš tikrųjų apsilankė vienoje iš patikrų postų ir policininkas mums pasakė, kai mes sulaukėme e, mums, policininkas sako, mums skambina kartais vairuotojas ir sako, atvažiuokit ir patikrinkite mane, aš jau čia sėdžiu, nes nebegaliu vairuoti, esu pervargęs, o mano bosas man liepia važiuoti toliau. Tai ką daryti tokiais atvejais? Taip, yra teisės aktas, bet jis yra bedantis, jisai nėra gyventinamas. Uh, Taigi reikia ir geros, gerų teisės aktų, bet taip pat ir gerų patikrų, kurios užtikrintų, kad teisės aktai būtų įgyvendinami. Nes čia mes juk kalbame apie saugumą ir nuo to nukenčia daug žmonių. Tris minutės atsakymams, bet e, prašau, pirmenybė jums. E, Dėkoju, ponia pirmininkė. Tai štai. Pabandysiu trumpai ir greitai peržvelgsiu štai savo užrašus. Ponas Hertuk uždavė klausimą dėl to, kokie būtų mano lūkesčiai. siekiant situacijos pagerėjimo. Aš jau sakiau, kad tikiuosi, jog Komisija geriau supras padėti, kad geriau supras, kiek trūksta kontrolės pajėgumo. Man netrodo, kad nuo 2011-2013 padėtis kiek nors pagerėjo. Matome, kad taupoma ir tai turi įtakos kontrolės kokybei. Tai štai ko iš Europos komisijos tikiuosi, tačiau taip pat tikiuosi, kad e, bus paremtos ir mūsų organizacijos pastangos. Mes, leid, mes primame savo ir stengiamės gyventinti savo iniciatyvas. Būtų puiku, kad Europos komisija mums suteiktų praktinę paramą. Ir būtų gerai, kad iki mano pensijos Be abejo, kad Vokietijos minimalus darbo užmokesčio negaliu, politiškai nesu kompetentingas tai komentuoti, bet tai būtų iš tikrųjų savotiška apsisaugojimo priemonė. Nediskutuosiu taip pat ir apie socialinį dempingą. Žinau, ką galima pamatyti e, automobilių suveimo aikštelėse prie greitkelių. Žinau, kaip gyvena sunkvežimių vairuotojai Būtina turėti taisyklės ir užtikrinti tinkamą jų įgyvendinimą. Štai kas yra svarbiausia. Klausėte, kaip valstybės narės slapstosi už subsidiarumo principų. Pavyzdžiui, yra priimta komisijos direktyva dėl e, 24 valandų darbo laiko ribos. Keturis metus deramasi dėl to, bet tačiau valstybės narės nepatvirtina šio, šio dokumento. Be abejo, egzistuoja daug paslėptų interesų. Kodėl taip gaištama? Yra ir kitų pavyzdžių. Jeigu susidurime su sukčiavimo atveju, 105 eurai, bet jeigu susimokote grinais iš karto, mokate tik pusę baudos. Kai kur, pavyzdžiui, ta vienkartinė bauda gali siekti ir 4000 eurų. Tai štai neligybė egzistuoja. Skirtumų yra, aš jau sakiau. Tačiau viskas priklauso nuo to, labiausiai kaip taisyklės, kaip tie teisės aktai bus įgyvendinami. Kartais interesai sutampa e, tuo, tu, tie interesai, kuriuos kelia darbuotojai ir darbdaviai. Vieni ir kiti nori aiškių taisyklių, kur vietos interpretacijoms nebelieka. Pavyzdžiui, kai dėl poilsio laiko reikia remtis 34 straipsnių, kuris buvo atmestas ir paskui matėme, kad vėliau tas straipsnis vėl buvo gražintas ir dabar yra taikomas. Pavyzdžiui, matome, kokio paužio pateisinamieji dokumentai turi būti pateikti, tačiau daug kas buvo neaišku. Ponas Kordel dabar. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Klausimai buvo iš tikrųjų įdomus, esminiai, tai yra klausimai susiję su Europos krovininio e, transporto keliais e, esme. Valstybės narės pačios turėtų kurti transporto rinką, jos jau kurį laiką tai daro, tačiau jeigu Europos komisija turės viską atlikti valstybių vietoje, tai tuomet bus labai sunku, nes yra tokių teisinių sprendimų, kurie kol kas dabartinė realybėje netinka. Tai pirma. Antra, kai dėl pažeidimų. Taip, be abejo, lengva sakyti, kad čia būtų pažeidimas, ten būtų uh, kitokių problemų, pažiūrėtojas važiavo per nelik ilgai. Tačiau pastaruosius dešimt metų tai nėra labai paplitęs reiškinys. Matome, kad egzistuoja tam tikra dinamika kelių transporto e, srityje, kai kalbam apie krovinių vežimą. Yra nauja struktūra sukurta ir turinys tų, tų taisyklių irgi keičiasi. Piktnaudžiavimo atveju pasitaiko, tačiau valstybės turi dar galimybės irgi pačios veikti, gali atimti o, operatorių licenzijas, Nereikėtų piršti rodyti Europos komisiją ar parlamentą, nes jie nieko dėti, jeigu situacija nesikeičia. Reikėtų, kad visos valstybės narės užtikrintų panašų socialinį lygį, kol kas jis labai skirtingas. Ir socialinės problemos valstybės narėse yra labai nevienodos. Čia nepritariu harmonizavimui, nes o ką galima harmonizuoti? Ar galima sakyti, kad vadinamosios vakarų valstybės turi sumažinti savo, nu, savo gyvenim, pragyvenimo standartus, kad galėtų priartėti prie rytų vadinamosios Europos. E, remiamasi tokiu keistu pavadinimu. Dempingas. Tokio neegzistuoja jokiose ekonomikos studijose. Europos teisingumo teismas irgi tokios savokos nevartoja. Ir aišku, jeigu pažiūrėtume į atskirų šalių pragyvenimo lygį, aišku, gali būti e, Tai gali būti konkurencijos faktorius, bet juk negalima diskriminuoti šalies dėl to, kad jos pragyvenimo lygis mažesnis. E, negalima pradėti jos mokyti, sakant, kad štai jeigu pas tave niekas nesikeis, tai man bus blogai. Kabotažas. Tai yra labai nereikšmingas dalykas, o apie tai kalbama šitiek daug. Tuo tarpu kabotažas yra, kaip aš sakiau, labai nedidelė dalis, kalbant apie krovinių transportą. Tai kodėl tiek įsikipt į tai. Kalbama apie uh, aplinkosaugą, apie tai, kaip geriau kelius panaudoti, kaip jūs panaudoti optimaliai. Tad kodėl tiek daug dėmesio kabotažui, kuris toks nereikšmingas. Ir galiausiai minimalus darbo užmokestis Vokietijoje. Laukiame Europos komisijos atsakymo šią temą. Man netrukdo tai, kad kiekviena valstybė nori numatyti savo minimalų darbo užmokestį. Tačiau šalis negali primesti savo sąlygų kitų šalių piliečiams, kai jie tranzitu vyksta per jų teritoriją. Jeigu vokiečiai mano, kad tas darbo užmokestis turi būti toks ir toks, tai tai gali būti taikoma Vokietijos vežėjams, bet ne kitų šalių vežėjams. Dėkoju. Yes. The... Aš visų pirma susitelksiu į tos klausimus, kurie buvo tiesiog skirti man. Būtent kaip būtų galima suderinti sąlygas skirtingų transporto rūšių sektoriuose. Mes bandėme viską žiūrėti iš socialinės perspektyvos, būtent į tai, kur dalyvauja žmonės įvairiuose skirtingų transporto rūšių srityse. Ir tas jų dalyvavimas skiriasi, todėl nėra labai lengva nustatyti socialinės sąlygas Negalima pasakyti, kad vienodai yra elgiamasis darbuotojais oro sektoriuje, jūrų sektoriuje ar kelių sektoriuose. Tos sąlygos turėtų būti kiek galima vienodesnės, tačiau tai nėra labai lengva užtikrinti, nes transporto kaštai skiriasi įvairiuose sektoriuose. Dėl kitų klausimų, kurie man buvo užduoti, tai aš irgi pabandysiu akcentuoti, kad mūsų vizija dėl to, kur atsiranda kliūtis naujovėms. Dažnai pernelyg griežtas reglamentavimas gali tapti tokia kliūtimi ir kliudyti veiklos sklandumui. Tai pavyzdžiui, sprendimas Prancūzijoje dėl minimalios algos, tai gali būti kaip kliūtis sąžininkai konkurencijai. Dėkui. Nemažai klausimų buvo užduota ir komisijai. Galbūt dabar kreipsiuosi į poną Karamicos. Jums taip pat trys minutės, jeigu norėsite. Dėkui, aš esu Eva Ptašinska dirbu mm, sausumos transporto sektoriuje, mūsų generalinėme direktorate. Ačiū už visus labai aktualius klausimus, už neteisėtas prakt... apie neteisėtas praktikas, apie neteisėtą kabotažą, apie prastėjančias darbo sąlygas, apie e, pusiau fiktyvės įmonės. Taip, mes žinome apie visus šitus klausimus ir ponas Karamico savo pranešime jas trumpai paminėjo. Būtent todėl komisija nusprendė, kad reikia kelių paketo, kuris turėtų būti patvirtintas 2016 metais. Ir prie jo turėtų būti lydinčios priemonės, kurios turėtų būti įgyvendintos kartu su kelių e, teisės aktų paketu. Neaišku, kas čia yra skubiau. Visos tos iniciatyvos turėtų sukurti pusiausvirą tarp socialinės apsaugos ir laisvės teikti paslaugą. Visos tos priemonės turėtų būti gyvendinamos kartu, paraleliai. Kitaip negalėsime uh, rasti jokių e, veiksmingų sprendimų. Kelių paketas 2016 metų susidės iš kelių iniciatyvų, teisėkuros, neteisėkuros iniciatyvų, jos bus suskirstytos į tris grupės. Pirmoji grupė bus infrastruktūra ir elektroninių mokesčių sistema, antras kelių transporto socialinė dimencija ir taip pat socialinių taisyklių įgyvendinimo dimencija E, sugriežtinimas, o trečioji e, grupė bus e, saugumas keliuose. Visi šie klausimai, na, aš visiškai sutinku su profesoriumi, kad tikrai nereikia naujų taisyklių, kol nežinome, ar dabar galiončios taisyklės pasiteisino. Būtent todėl mes pradėjome ekspost vertinimus, jie yra skirti įvertinti, kiek yra veiksmingos dabar galiojančios taisyklės. Tai būtent reglamentas dėl e, darbo laiko, dėl vairavimo ir polsio laiko ir kitų teisės aktų. Taip pat pradėjome dar vieną ekspos vertinimą skirtą reglamentams, kurie liberalizuoja prieigą prie rinkos, transporto rinkos. Ir šie įvertinimai turėtų mums suteikti idėjų, pasiūlyti sprendimų, kaip spręsti esamas problemas. Ir aš žiaugiuosi, kad ponas Ertuk paminėjo tai, būtent, kad reikėtų kreiptis į valstybės narės ir paklausti jų, kaip jos norėtų, kad komisija spręstų problemas. Ir be abejo, valstybės narės tikrai turės progą išsakyti savo nuomonę viešų konsultacijų metu, tos konsultacijos bus pradėtos visai netrukus. Tai galbūt bus baltoji knyga, galbūt e, viešosios diskusijos. Viena iš jų bus pradėta dar iki vasaros atostogų, o šiuo metu pabaigoje jau tikimės pateikti konkrečias iniciatyvas. Ir tikrai labai lauksime indėlio iš visų valstybių narių ir suinteresuotų pusių. Dėkui. Dėkui. Galime baigti pir pirmąją diskusijų dalį. Noriu padėkoti visiems pranešėjams ir taip pat dėkoju visiems tiems, kurie uždavėte klausimų. O mes galime perėti prie antros diskusijų dalies. Kviečiu narius. Ja, jetzt kommen die Akteure des Straßengüterverkehrsmarktes. Na tai štai. Matome kelių transporto rinkos veikėjus. Pirmiausia, ponas Roberto Parijo, jis yra transporto skyriaus ETF organizacijoje atstovas. Jums 10 minučių pasisakymui. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ETF vardu už galimybę čia pasisakyti, kadangi laiko pasisakymui nedaug pabandysiu greitai pristatyti savo temą. Pristatydamas ETF galėčiau pasakyti štai ką. ETF sudaro atstovauja 2,5 milijonų darbuotojų, e, veikia visuose transporto sektoriuose ir vienintelė yra organizacija, kuriai atstovaujama se, transporto sektoriaus dialoge e, vis, atstovavimą visoms transporto rūšims. Kiname e, darbuotojų interesus, dirbame vystydami Europos socialinį dialogą ir taip pat mums atstovaujama tarptautiniu lygmeniu. E, ITF e, taip pat SEF Kalbant apie kelių transportą, reikia pasakyti, kad mes atsakomybėm 100 tūkstančių darbuotojų ES lygmenių ir turime septynes profesinio organizacijas veikiančias kelių krovininio transporto srityje. Pereisiu prie mus dominančios temos. 2008-aisiais ETF atliko apklausas, apklausdama vairuotojus, darbuotojus, kurie dirbo kitoje šalyje negu jų gimtoji. 2012 metais padedant išorės ekspertams, ETF atliko detalesnį tyrimą tam, kad būtų galima patvirtinti surinktus ankstesnius duomenis. Tūkstantis vairuotojų buvo apklausti, sakyčiau, moksliškai apklausti. Ir kokie buvo tuos apklausos rezultatai. Ką pasakė tas tūkstantis vairuotojų? 95 procentų vairuotojų negyvenančių toje šalyje mano, kad kenčia nuo diskriminacijos, nes gauna mažesnį atlyginimą dėl savo tautybės. 80 procentų vairuotojų savo savaitgalius ir polsio laiką leidžia savo sunkvežimį. 80 procentų užsieniečių vairuotojų taip pat e, ruošia maistą ir valgo automobilyje. 80 procentų darbuotojų nesulaukia užmokesčio už automobilių pakrovimo ir užkrovimo darbą, nors šiaip tai būt, turi būti laikoma darbo laikų. 60 procentų vairuotojų sulaukia atlyginimo už nuvažiuotus kilometrus. 10 e, eurų už 100 kilometrų. 80 procentų užsieniečių vairuotojų sako, kad nuovargis yra problema, tačiau bijodami prarasti savo darbą, paprastai į tą nuovargį nekreipia dėmesio. Štai keletas nuotraukų, kad pamatytumėt, kaip atrodo vairuotojo užsieniečio kabina. Tų nuotraukų turim daug, bet tiek to visų jų gal čia nežiūrėsim. Europos komisija. E, apie Europos komisiją kalbam, tačiau čia yra sąmoninga klaida. Europos komisija klydo daugybę metų. Kodėl mes taip sakom? Todėl, kad tik keletas mėnesių e, dabar Europos komisija kalba visiškai priešingai negu anksčiau. Bet kol kas tai lieka tik kalbomis turėtume artimiausiais metais ir mėnesiais, ypač 16 metais, kai bus pateiktas kelių transporto, krovininių kelių transporto paketas, pasižiūrėti, ar tai virs veiksmais, ar bus siekiama sąžininkai kovoti su nesažininko konkurencija ir su socialiniu dempingu. Taip pat pamatysime, kaip ilgus metus klydo Europos komisija. Nuolatos tebekalbam apie kabotažą, tuo tarpu kabotažas yra susijęs tik su transporto priemonė pakrovimu, tai niekaip nėra susijęs su vairuotoju. Ilgus metus mums buvo sakoma, kad kabotažas sudaro viso labo 1 procentą krovinių. Tačiau tik tada, kai kalbama apie transporto priemonės ir pakrovimą. Tačiau komandiruoti vairuotojai yra kita problema. Reikia pasakyti, kad vair tai sudaro problemų ne tik kalbant apie kabotažo operacijas, bet ir atliekant e, tarptautinius krovinių pervežimus. E, tas e, krovinių pervežimas paprastai kalbant yra štai koks. Pavyzdžiui, Portugalijos įmonė, kur vairuoja portugalas vairuotojas, perveža krovinius iš Vokietijos į Daniją. Tai būtų tarptautinis pervežimas, tačiau yra ir trečias elementas, tai yra kombinuotasis transportas. Jam taip pat būtų taikoma e, vairuotojų komandiravimo direktyva. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad e, įsidėjus konteinerį e, būtų keliaujama iš geležinkelio ar iš uosto į tam tikrą tašką su tuo kroviniu. Socialinio dempingo problema yra štai kokia. Čia galėčiau e, gal šiek tiek plačiau pakomentuoti tai, kas atspindėta yra Teisingumo teismo priimtuose sprendimuose. Iš pradžių Baltojoje knygoje buvo kalbama apie tai, kad 50 procentų išaugs iki 2050 metų krovinių pervežimas keliais. Belgijos pavyzdys, bet galite pasitelkti ir kitų šalių pavyzdžius. E, iš to pavyzdžio matyti, kad labai toli esame nuo to pavyzdžio. 20, 25, 20 ar 18 procentų išaugo tas, tas transportas. Skaičių jūsų neradu. Nuo 2000 iki 2014 uh, metų 610 įmonių išnyko, sužlugo. 6523 e, darbo vietos, e, kur žmonės dirbo pilną darbo dieną, taip pat dingo. E, vienas iš stambių šio sektoriaus veikėjų pasakė, kad išnyko ne šiaip savo darbo vietos, bet išnyko darbo vietos Belgijoje, kur dirbo belgai, nes vairuotų ir toliau reikia. Tai štai, ką reiškia tas, tos naujos taisyklės. Antverpeno e, uosto pavyzdys. E, marketingo veikla čia yra vystoma labai plačiai, kad būtų žinoma, kas išvyko, kas atvyko, kiek krovinių e, keliauja per šį uostą. Ir buvo atlikti rimai, kas atliekami 45 metus, kad būtų galima išsiaiškinti, kiek krovinių keliauja per Antverpeną, kiek jų keliauja tranzitu, kiek ten yra pakraunama ir iškraunama. Rezultatas štai koks. 2011 metais 15 tūkstančių sunkvežimų Antverpeno uoste kasdien iš, iškrauna krovinių. 6 tūkstančiai yra ne Belgijos sunkvežimiai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad neturime jokių duomenų apie šimtus tūkstančių transporto operacijų, kas tas operacijas vyksta, kas yra vairuotojai, kokios darbo sąlygos ir kokios teisės aktus tiems vairuotojams reikėtų taikyti. Teisinės taisyklės labai paprasta turėtų būti štai tokios. Tai yra Romos pirmasis reglamentas, kuris dar vadinamas reglamentu numeris 593-2008. Čia galėtume pabandėti, paminėti ir Europos teisingumo teismo nutartį. Kas reglamente yra pasakyta, tai yra tie, tos taisyklės, kurios taikomos sutartiniai darbo teisiai, vairuotojas, pavyzdžiui, Portugalas, kuris dirba Antverpeno oro uoste ir vykdo tarptautinius pervežimus iš e, Antverpeno į Prancūziją, Vokietiją, Olandiją. Nesvarbu, turime išsiaiškinti, kokios kokios taisyklės turbūt taikomos. Jis dirba Antverpene, nors pats yra portugalas ir dirba Portugalijos įmoniai. Yra pasakyta, kad individuali darbo sutartis paklūsta teisinių taisyklėms tos valstybės, tos valstybės, kur dirba vairuotojas. Taigi šiuo atveju Belgijos teisė turėtų būti taikoma tam vairuotojui. Tas pats ir su kitom šalim. Tiesiog reikia taikyti galiojančias taisyklės ir per daug nesukti savo galvos. Darbuotojų komandiravimo direktyva. Taip, direktyva yra taikoma remianti subsidiarumo principų. Pirmiausia, turime taikyti Romos pirmąjį reglamentą, kai dėl darbuotojų komandiravimo, kodėl ji netaikoma, ogi todėl, kad ten, ir tai yra labai svarbus principas numatytas jo direktyvoje, reikėtų, kad vairuotojas, kuris e, dirba E, dirbtų ribotą laiką tam tikroje valstybėje negu ta, kurios dirbo paprastai. Ir tad tokio vairuotojo, kaip aš paminėjau, negalėtume laikyti komandiruotų. Dabar dėl polsio laiko reglamento. 48 valandos praleistos automobilyje. Na taip, reglamente čia viskas aiškiai išdėstyta. Ten yra pasakyta, kad vairuotojo polisio laikas yra tas laikas, kuris gali netrukdomas ilsėtis, nebūdamas darbo vietoje. 2014-67 direktyva taip pat yra taikoma. Iki 16 metų birželio pabaigos ši direktyva turi perkeltą į nacionalinės teisės. Ten yra aiškiai pasakyta, kokios taisyklės turi būti taikomos. Prieš kelias dienas Teisingumo teismas pripažino, kad e, iš ankstinė deklaracija yra tas dalykas, kuris e, turi būti privalomas ir netgi sakoma, kad galutinis vartotojas baudžiamai tvarka yra atsakingas už tai, jeigu ta deklaracija laiku nepateikiama. Ir manyčiau, kad reikia taikyti egzistuojančias taisyklės. Jos yra aiškios, jos yra. Ir kalbant apie socialinį dempingą, galėčiau pasakyti štai ką. E, Teisingumo teismo sprendime 2007 metų gruodžio mėnesio yra aiškiai pasakyta, jog galima sumažinti vieną iš fundamentalių teisių, kurias garantuoja ES sutartis, kai vyksta, e, kai, kai, kai vyksta socialinis dempingas ir iš, kol nebus išspręsta socialinio dempingo pro, problema. Tad štai taisyklės yra, tik jas reikia aiškiai, aiškiai tiksliai ir labai griežtai taikyti. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Visiems buvo išdėstyta puikiai pamoka. E, taisyklės yra, bet jų nesilaikoma. Nereikia naujų teisės aktų, užtenka įgyvendyti tuos, kurie jau yra patvirtinti. Čia taip pat turime Michaelį Nilsen, jis yra ir organizacijos e, atstovas. Žodis jam. Labadiena, dėkui. Aš labai džiaugiuosi galėdamas prisidėti prie šios diskusijos. Visą laiką labai įdomu susitikti su mūsų socialiniais partneriais ir aptarti tokius aktualius klausimus. Štai, IRU, jūs turbūt mus žinote, mes esame organizacija, kuri atstovauja autobusus, tarpmesnius autobusus, taksi vairuotojus ir sunkvežimių vairuotojus ir taip pat įmonės e, iš šimto šalių visame pasaulyje ką reikėtų, nemanau, kad man reikėtų jums aiškinti, koks svarbus yra kelių transportas ES ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. Manau, kad e, žinote, kad Europoje yra 5 milijonai žmonių dirbančių transporto sektorija, iš tikrųjų didžiulis skaičius žmonių. 90 procentų visų prekių pagal vertę ir 75 procentus pagal kiekį gabename keliais. Tai yra faktas autobusai ir tarp miestiniai autobusai gabena daugiau mm, keleivių negu traukiniai, tramvajai ir metro kartu paėmus. Tai yra faktas. Ir todėl tikrai nereikėtų, kad keli blogi pavyzdžiai sugriautų visą mūsų gerą vardą. Manau, turime į tai atsižvelgti. Na, kaip ten bebūtų. Saugumas keliuose. Mes esame tikrai labai nusiteikę ryštingai Ir žinome, kad bet kokia priemonė, kuri galėtų pagerinti saugumą keliuose, yra verta dėmesio. Mes tikrai nenorime, kad žmonės keliuose žūtų ar būtų sužeisti. Bet iššūkiai ir galimybės yra milžiniški, tiek vieni, tiek kiti. ES rinkos situacija labai sudėtinga, šiandieną tai buvo paminėta ne vieną kartą, be abejo yra, kad nauji rinkos žaidėjai įsiliejantis į rinką, kurie nebūtinai laikosi taisyklių, taip pat yra tarpininkai, taisyklės pačios yra neaiškios ir pati komisija šiandieną tai pripažino. Ir visi šitie dalykai kartu paėmus sukuria kainų spaudimą, o tai priveda prie nesažningos konkurencijos. Ir man atrodo, kad tai kelia labai daug emocijų ir ką reiškia nesąžininga konkurencija priklauso irgi nuo žmogaus, prie žmogaus, skirtingai yra suprantama. Todėl valstybės narės turi imtis veiksmų. Mes kalbėjome šiandieną jau apie tai, kas vyksta Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, kai yra Lenkijoje mokamos e, papildomos išmokos, jeigu naktį vairuotojas praleidžia automobilyje, nakvoja vairuotojo kabinoje ir panašiai. Valstybės narės sprendžia situacijas įvairiais būdais. Ir tai sukuria pramonėje labai didelį administracinę naštą. Skirkime šiek tiek laiko pasigilinti. 2006 metais buvo pasakyta, kad komandiruojamų darbuotojų e, teisės akto nuostatos negalioja transporto sektoriui. Ir todėl visos valstybės narės taiko savo taisyklės, yra 28 skirtingos taisyklės. Ir visai nekeista, kad valstybėse narėse pasielgiama kartais taip, kaip buvo Vokietijoje. Kai nes, taip yra daroma todėl, kad nėra informacijos, didžiulis yra neaiškumas ir yra teisiniai klausimai, kaip galima elgtis, o kaip negalima pagal ES teisę. Mes, žinoma, į tai bandėme reaguoti ir gilintis ir informuoti apie tai ne vieną ir kalbėtis apie tai ne vien su Vokietijos e, valdžios institucijomis, bet ir su komisija. Nes juk komisija privalo užtikrinti, kad ES teisė būtų taikoma. Net jeigu mm, teisė E, nes teisė kuria visos valstybės, įskaitant ir Vokietiją. Nesvarbu, mums patinka ar nepatinka, vis tiek visi turime laikytis patvirtintų ES teisės aktų. Ir aišku, suprantu, kad ne visada yra aišku, kokios yra tos taisyklės. Mes irgi e, patys gilinamės į tas taisyklės, bet reikia suprasti, kad tai, kas yra privaloma teisiškai visiems, yra jūsų pačių naudai. Net ir Vokietijos. Ja, e, veik veiklos vykdytojams. Taip pat mes gilinamės į polsio laiką per savaitę Belgijoje ir Vokietijoje. Pamatėme, kad labai sudėtinga užtikrinti viską. Pažiūrėkime, kaip yra Vokietijoje. Yra aštuonios saugomos stovėjimo aikštelės, bet ten nėra nakvynės jokių vietų. Dvylika e, aikštelių, kur yra viešbučiai, bet jos nesaugomos. Prancūzijoje irgi trys saugomos stovėjimo aikštelės, bet nėra kur ten nakvoti, 14 stovėjimo aikštelių su viešbučiais, bet jos nėra saugomos. Tai akivaizdu, kodėl vairuotojai nesustoja nakvoti tose šalise, jos važiuoja į Lenkiją ar kitas valstybės. O, bet e, išmetama, aišku, daugiau CO2 ir taip toliau. Ir poveikis aplinkai, bet šiek tiek palikime visą tai nuo šalyje. Taigi, koks buvo atsakas, kurį mes parengėme? Mes susėdome su socialinio sektoriaus partneriu ETF ir bandėme kalbėtis, kaip pagerinti vairuotojų darbo sąlygas. Ir kodėl ta situacija yra tokia, kokia yra. Ir mes tada galvojame, gal reikėtų informuoti vairuotojus apie tai, kur jie gali parkuotis, kur sustoti poilsiui. Niekas anksčiau nebuvo jiems tokios informacijos suteikęs. Taigi mes savo pastangomis sukūrėme tokią e, programėlę, kurią galima parsisiųsti į telefoną ar kitą įrenginį ir pamatyti e, pagal tą programėlę, kur yra artimiausia stovėjimo aikštelė. Bet vairuotojai kelyje praleidžia labai daug laiko ir jie ne visada pasinaudoja tomis programėlėmis. Ir mes susėdome taip pat su kelių eurokontrolė, kuri kalbėjo prieš tai. Ir bandėme suprasti, ar pakanka mm, apmokymų tiek, kiek jų dabar yra suteikiama, ar ne. Aišku, čia dar ir tie visi tachografo patobulinimai tampa aktualūs. Anksčiau E, visą tai, kai, buvo, kai patvirtintos buvo šitos taisyklės, buvo nustatyta, kad taisyklės turėtų būti gyvenintos 2018 metais. Bet iki to laiko atsirado įvairiausių technologinių patobulinimų, pavyzdžiui, e, skaitmeniai tachografai buvo e, sukurti ir dabar ta, dėl to buvo atitinkamai patobulinti teisės aktai ir realus jų gyventinimas nusikėlė dar 15 metų. Man atrodo, tai yra tiesiog viena didelė klaida. Taip pat mes su ETF 2012 metais susitarėme, kad nereikia naujų taisyklių e, kabotažo atveju. Aišku, reikia tolesnio harmonizavimo, bet kalbant apie liberalizavimą ir prieigą prie rinkos, tolesnio liberalizavimo nereikia, bet reikia, kad valstybės narės suvienytų pajėgas ir gyvendintų tai, kas jau yra patvirtinta. Tas taisyklės, kurios yra patvirtintos. Tai reiškia, kad taisyklių yra pakankamai, tik tai reikia jas visas deramai įgyvendinti. Ir pasistengsiu čia greičiau prabėgti. Taigi mes peržiūrėjome kabutažą, e, darbuotojų komandiravimo taisyklės, žiūrėjome, kaip dirba įdarbinimo agentūros, kaip vairuotojai, kaip yra sudaromos socialinės e, draudimo sutartys su vairuotojais ir panašiai. Ir kartu su e, socialinio sektoriaus kolegomis mes ketiname peržiūrėti tai, tą situaciją šiuo kampu ir tikimės, kad bus pasiūlyta politinių pasiūlymų, kurie bus įgyvendinami. Toliau dėl saugumo keliuose mane šiek tiek suglumino tai, ką pasakė ECR atstovas. Taip, prieš kelis metus buvo trys pagrindinės avarijų priežastis, kai nebuvo laikomasi greičio pribojimų, taip pat, e, kai buvo manevruojama kelyje neteisingai, daug avarijų įvykdavo dėl žmogiškų klaidų ir panašiai. Ir po to 2011-2012 e, metais buvo nustatyta kad e, padaugėjo 9 procentais patikrų keliuose. Man labai keista, kaip čia taip išėjo, nes pajėgumai, kaip sakėme, sumažėjo 75 procentais. Bet, kaip ten bebūtų, e, padaugėjo patikrinimų ir šitie duomenys yra ne mano išgalvoti. Taigi, man kažkaip e, nelabai ryšosi tie du skaičiai. Na, bet tokia yra statistika. Taigi, ką, ko nori įrų? Mes norime, kad baigtųsi nesažininga konkurencija, bet kokia forma. Mes norime, kad būtų konkurencinga aplinka su visiems vienodomis sąlygomis. Ir niekada to nepasieksime, jeigu taisyklės bus neaiškios. Todėl mes norime, kad taisyklės būtų paprastos, aiškinamos ir suprantamos visų vienodai. Nes netgi norėtume, kad būtų atliktas poveikio vertinimas visų teisėkuros etapų. Taigi mes norime, kad taip pat būtų galima e, užtikrinti prieigą prie šitos profesijos ir kad žmonės norėtų jungtis tą profesiją dėl to, kad ten sąlygos būtų geros. Dėkoju, ačiū, kad laikėtės jums skirto pasisakymo laiko. Eikime prie kito kalbėtojo. Kitas kalbėtojas mums kalbės apie kitus aspektus. Klausome jūsų. Ačiū. Pirmiausia, išsiaiškinsiu, ar viskas veikia. Reikėsi taip. Aš atstovauju kreket organizacijai. Esu Tomi Pilarp. Esu švedas, advokatas, atstovauju klekat organizaciją ir čia aš dalyvauju kaip minėtos organizacijos instituto pirmininkas. Esame organizacija veikianti Briuselyje, atstovaujame savo nariams įvairioms krovinių pervežimo asociacijoms, logistikos įmonėms ir panašiai. Jūs ko gero tikėjus, kad kalbėsiu apie ką nors kitą negu tai. Pabandysiu trumpai pasisakyti ir tikiuosi, kad sulauksiu klausimų. Tai bus dar įdomiau. Norėčiau iš karto pasakyti, kad krovinių ekspeditoriai e, turi taisy, laikytis visų selės taisyklių, direktyvų, e, kurios yra numatytos. Visi turi to, taikyti, e, to laikytis. Tai ir yra ir vežėjai, ir krovinių ekspeditoriai, ir kontrolieriai, ir taip toliau ir panašiai. E, mes turime kontroliuojančias institucijas kai kuriuose valstybėse narėse, kurios taisyklės taiko labai griežtai. Ir komisijai čia nieko ypatingo papildomai veikti nebereikia. Pažeidimai be abejo turi būti tas dalykas, už kurį baudžiama. E, tačiau pirmiausia tenka įrodyti, kad teisinės taisyklės buvo pažeistos prieš įmantis persiekimo ar sankcijų. Ir prieš taikant baudas ar sankcijas turime iš tikrųjų įrodyti, kad tas pažeidimas įvyko. Pirmiausia, sankcijos turi būti nukreiptos ne į trečiasią šalis, o į tuos, kas daro pažeidimus. Galima sakyti, kad taisyklių yra ir jau girdėjom sakant, kad taisyklių yra, bet jų nesilaikoma. Na taip, taip nutinka, bet e, mes turime informacijos ir vėlgi tai ne mano informacija, tai yra policijos pateikta informacija. Danijoje 2012 metais 975 patikrinimai buvo atlikti. 975 patikrinimai, 60 Devyniais atvejais buvo konstatuoti pažeidimai ir iš jų tik dešimt buvo kabotažo taisyklių pažeidimai. Kitais atvejais, pavyzdžiui, trūko dokumentų. Tad štai, negalima sakyti, kad taisyklės netaikomos, jos taikomos. Sankcijos turi būti taikomos tada, kai taisyklės pažeidžiamos, be abejo. Aš Manau, kad reikalinga yra diskusija. Būtina kalbėti apie nelegalų kabotažą ir žiūrėti, ar visos kombinuotų transporto operacijos buvo legalios. Nelegalus, nelegalaus kabotažo operacijos irgi yra tas dalykas, už kurį turi būti baudžiama. Mano kaip matote skaidrėse, daugiau yra klaustukų negu šauktukų. Per nelik daug žmonių kalbėjusių jau išsakė aktualias problemas. Ir tie klaustukai pirmiausia reiškia, ar tai yra problema ir kokia tai labiau yra problema. Ar yra kokių nors kitų galbūt problemų. E, transporto operacijos būtina užtikrinti, kad būtų legalios, kad tos pervežimo operacijos neprieštarautų teisinėms taisyklėms, o paskui turime galvoti, ar tai nekenkia konkurencijos taisyklėms. Ir Be abejo, jeigu siekiama pervežti krovinius kuo pigiau, tai paskui iš to išplaukia kitokių pasiekmių, su kuriuom reikia tvarkytis. E, nėra e, draudžiama krovinius pervežti pigiau, nėra draudžiama esnė pervežimo paslauga. Ir čia norėčiau paminėti Italijos taisyklės. Priimtas, e, tiksliau, teismo sprendimą priimta dėl Italijos atstovų. Ir tuomet Europos teismas priėmė sprendimą, kad pritaikytos sankcijos turėtų būti tokios, kad nebūtų pažeidžiama laisva konkurencija rinkoje. Konkurencijos dalykus tvarko rinka paprastai. Ir šiuo atveju vėlgi nieko neleistinų nebuvo padaryta. Ma, mano kostiumas kainuoja 200 eurų, jis galbūt nebuvo pagamintas Europoje, jis buvo pagamintas kitur, bet aš nieko nelegalaus nepadariau, jis jau į Europoje įvežta legaliai. Tad kaip yra su prieiga prie rinkos? Riboti ją ar ne, tai yra tie klausimai, kuriuos turime iškelti, turime juos atsakyti. Galima netgi pasakyti dar daugiau. Taigi, matome, kad krovinių pervežimus ir tie vyksta konkurencija. Siekima teikti geresnės paslaugos, pigesnės paslaugos, o gal ir vieną į kitą kartais, tačiau visais atvejais konkurencija turi egzistuoti. Jeigu imtumės reguliuoti konkurenciją, tai reiškia, kad konkurencijos nebeliktų. Dabar socialinis dempingas. Mums irgi žodis šitas nelabai patinka. Ar kalbame apie socialinį dempingą, ar kalbame apie paslaugos, kurios parduodamos pigiau negu tai daro konkurentai. Kartais man sakoma, kad štai kabotažas yra tas rytis, kur socialinis dempingas pasireiškia labiausiai. Man toks požiūris nepatinka, aš pataisau žmonės, kurie taip sako. Sakoma, kad kabotažas yra daugmaž lygų Rumunijos vairuotojas, kuris atvyksta su sunkvežimu, kurio būklė yra tragiška, tai kelia problemų ir jisai be to dar vagia ir kūrą. Ką mes bandom pasakyti? Bandom pasakyti, kad yra tokių žmonių, kurie dirba labai sunkiai, jų darbas turi būti gerbiamas. Neturime jų e, pavyzdžių kurti kažkokių karikatūrų ar sakyti, kad tai yra vagys ar, ar kažkas panašaus. Tiesiog e, turime kalbėti apie socialinių normų egzistavimą. Ar konkurencingumo didėjimas gali pozityviai paveikti situaciją. Jeigu pažvelgtume į tų vairuotojų situaciją, tai paaiškės, kad negalima atsakyti į šį klausimą. Jeigu mums leidžiama atlikti vienas ar kitas operacijas, tai pamatysime, kad problemų gali iškilti, tačiau e, jas galima išspręsti pagal galiojančias taisyklės. Tačiau kai kas bando blokuoti problemų sprendimo, tai mūsų nenuves niekur. Kaip remiamasi tomis socialinėmis e, politikomis ir kiek taikoma plačiai socialinė politika įmonėse. Galbūt reikėtų pasakyti, kad visi esam žmonės, veikiame pagal ekonominės taisyklės, visi norime pirkti prekes pigiau, kaip, pavyzdžiui, ir aš su savo kostiumu na, ne, tos problemos apeiti nepavyks. Galima pabandyti reguliuoti situaciją, galima pabandyti pasinaudoti konkurenciją, tačiau vėlgi būtina pirmiausia užtikrinti, kad taisyklių būtų laikomasi. Na, o kaip dėl kelių krovinių transporto sektoriaus ateities? ar bus pagaliau gyventi laisva konkurencija Europos rinkoje, vienoda prieiga prie rinkos visiems operatoriams. E, net jeigu kartais nacionaliniai operatoriai kainuoja brangiau, e, bet būtina užtikrinti prieigą e, rinkos operatoriams prie rinkos kitoje šalyje, neatsižvelgianti ten taikomas transporto kainas. Nes E, jeigu pradėsim reguliuoti šią sritį, tai reiškia, kad e, konkurencijos nebebus. Norėčiau paremti bendras taisyklės taikomas bendroje rinkoje, nes norime, kad rinka būtų nuspėjama, kad taisyklės būtų įgyvenintos sąžiningai. Būtinas didesnis skaidrumas. Visais atvejais juk norima žinoti, koks yra apibrėžimas, kaip vyks taisyklių gyvendinimas, kokios baudos taikomos ir už ką, kokios baudos Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Slovakijoje, Slovenijoje ar kitur. Ir aš turiu e, pasakyti savo klientams, kad e, tų, to apibrėžimo yra 28 valstybėse narėse. Tai ne visada yra paprasta. Taigi sistema turi būti skaidri ir harmonizuota. Ir jeigu pažeidėt kažką, tai tuomet turit žinoti, kas jūsų laukia už tą pažeidimą. Ir vėlgi, dar kartą noriu pakartoti, kad mes nereikalaujame, e, nei skatiname operatorių laužyti ar pažeidinėti taisyklės ar teisinės nuostatas. Mes tiesiog turime turėti galimybę ir jiems turi galimybę naudotis rinkoje galiojančiomis taisyklėmis, kad jie galėtų jomis pasinaudoti tinkamai, kas būtų naudinga ir jiems patiems ir jų klientams. Jau 24 sekundės viršių pasisakymo laiką, tad noriu paklausti, gal turėtumėt klausimų man. Pirmininkas dėkoju. Dabar suteiksime žodį koordinatoriams. Pradėsime nuo Vim Vandekamp. Pusantros minutės, prašom. Ook al is er een living playing field. Taigi, yra vidaus rinka. Ir tai reiškia, kad net jeigu ir vienodi santykiai, vis tiek kainos skirtumas bus. Visada bus kainos skirtumas už tas pačias paslaugas, reikia atsižvelgti į darbo sąlygas ir į jų kitimą. Man atrodo, kad nelabai atsakingas požiūris turėti vairuotoją, kuris savaičių savaitės praleidžia savo sunkvežimyje, savaitgalius praleidžia e, parkinguose e, e, autostradose. Taip, bet tai yra homo ekonomikus, bet jis yra ir homo socialis, kuris turi bendrauti su savo aplinka ir dėl to mums reikalingi, reikalingos taisyklės. Tos taisyklės yra, tačiau mums kyla problemų dėl tų taisyklių įgyvendinimo. Kas tas taisyklės turi taikyti? bent darbdavys ir e, jas, e, jų laikytis turi versti e, kontrolierius. Nilsenas sakė, kad nieko to nėra. Aš nesutinku. Nežinau, ar komisija gali sureaguoti, nes jeigu neturėsime tikslių duomenų dėl to, kokia yra situacija, tai iš tiesų bus labai sunku tinkamai atlikti kontrolę. Tačiau darbdaviai yra atsakingi už darbdavius, jie negali leisti jiems praleisti visus e, savaitės ir mėnesius e, sunkvežimiuose. E, ponas Gertok, labai aiš, ačiū, kad pasakėte, kad yra tokie teisės aktai, tačiau reikia juos įgyvendinti. O dabar klausimas ponui Nilsenui. Mm, Bavarijoje, pavyzdžiui, mes turime keturias puikiai žinomas įmonės, kurios e, ES rytuose įsteigė filialą ir dabar tų įmonių dėka galima naudotis rytų Europos vairuotojų paslaugomis. Tačiau tie vairuotojai dirba tikrai labai blogomis sąlygomis nuo pat Vokietijos iki visur, visų Europos kampelių. Taigi e, vidaus rinka, sąžininga konkurencija, turi būti, tačiau jos nėra, nes tos įmonės neatsižvelgia nei į vairavimo laiką, nei į poilsio laiką. Yra tokių įmonių, kurios e, steigia stovėjimo aikštelės prie oro uostų, darbuotojai gali pervažiuoti visą teritoriją, jie palieka savo sunkvežimius ir jie, kadangi turi, e, jie, jie turi, jie turi e, sutartį su žemų kainų oro bendrovėmis, todėl gali savaitgaliui parskristi namo, o paskui vėl sugrįžti į darbą. Ar jūs turite duomenų, kad e, skiriasi taip darbdavių keliamos sąlygos? Ačiū. Man svarbu, ką reiškia iš tikrųjų socialinis dempingas, nes aš kai pradėjau klausytis pranešėjų, man iškilo klausimas, ką reiškia bendra rinka. Ar e, Belgijos vairuotojai gali pasikrauti krovinį iš Antverpeno ir vežti kažkur, arba Palatvėje ir Rygoje, iš Rygos į Ventspilį vežtų. Ar teisingai suprantame ir vienodai suprantame bendros, bendrą rinką, kaip kad buvo pristatyta EBPO pristatyme? Nes juk sunkvežimių vairuotojai be abejo norėtų E, tie, kurie yra e, rinkos pakraščiuose, jie nori virkti, e, veikti cent, rinkos centre. Tai tada kokios turi būti socialinės taisyklės taikomos ir Portugalijos vairuotojai turi dirbti kitokiamis sąlygomis negu kad Belgijos vairuotojai, pavyzdžiui, juk ką reiškia jūsų nuomonė bendra rinka. Nes man atrodo tikrai tas rinkos supratimas labai skiriasi, nes socialinis dempingas uh, yra pats blogiausias dalykas, kuris gali įvykti bendroje rinkoje. Ir man atrodo, mes čia esame apskritai neteisingoje. Išeities taškas yra neteisingas. Mes čia norim bendros skaitmeninės rinkos ir čia bendros rinkos, krovinių gabenimo, transportų bendros rinkos, bet man atrodo, kad tai yra būtina, nes kitaip negalėsim konkuruoti pasaulyje. Dėkui, Gesina Maisler. Dėkoju. Taip pat norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems. Mes visi norime sąžiningos konkurencijos ir tai akivaizdu. Tačiau tai, kad darbo sąlygos nėra vienodos Europoje. Tikrai Europoje negalima pasiekti lygybės visur. Bet ponas Parijo mums sakė, kad mums daugiau nieko nebereikia, kadangi jau ir taip turime teisės aktų. Ar iš tikrųjų taip ir yra? Nes atrodo, kad e, dabar bent jau transporto paketas yra tik rengiamas. Taigi, ponui Nilsenui ir ponui Pilen klausimas dabar. Kai kurios darbo ir gyvenimo sąlygos yra blogos, jas nustato įmonės, tai tikrai nepuošia įmonių veido, ir įvaizdžiu, mm, kaip e, sutrukdyti įmonėms tą daryti. E, na, o kokia situacija yra su e, pilotais, lėktuvų pilotais, ar jie irgi, jeigu jie užsieniečiai dirba daugiau, o kit, kitokie, kitokiam sąlygom dirba. Pana Kilonen, dėkoju visiems prelegentams. Man susidaro gana keistas jausmas po to, kai čia visko išklausiau. Turime direktyvų, turime e, draudimą e, užsiimti nesažiningą konkurenciją, žmonės nori užsidirbti pinigų, bet kągi praktiškai turime daryti? Ar reikia veikti nacionaliniu mastu, ar reikia dirbti su finansavimu nacionaliniu mastu? Jeigu taip, tai tuomet e, muitinė policija, kelių policija turėtų viską tikrinti. Danke sehr, Peter Lundgren. Ačiū kolega Lundgren. Dėkoju. Na, tie klausimai nuolatos keliami ir dabar norėtume išsiaiškinti, kaip yra su kapitalo graža, ar apie kaip yra su kapodažo, taigi kas vyksta. Turime sunkvežimius, kurie vyksta į Daniją, tai užima 20 minučių, po to grįžta e, į Švediją, vyksta štai tokie dalykai Švedijoje. Vairuotojai e, naudojasi, pavyzdžiui, fiktyviomis kortelėmis ar vairuotojų pažymėjimais ir naudojamas visai lė kitų triukų siekiant apeiti galiojančias taisyklės. Transporto rinkoje situacija yra būtent tokia. Aš 30 metų dirbau šią srityje ir žinau, kaip viskas veikia. Visus tuos metus dirbau kelių transporto srityje ir žinau, kaip veikia e, kelių krovinių transportas. Yra tokių įmonių savininkų, kurie liepia vairuotojams daryti vienus ar kitus dalykus ir jie tiesiog neturi pasirinkimo, jie net neturi laiko nueiti tualetą ar pavalgyti. O kai dėl darbo užmokesčio, gal galėtume sakyti, kad Švedijoje darbo užmokestis yra geras, tačiau pažiūrėkime, kaip yra toje šalyje su to darbo užmokesčiu. Ir tai iš tikrųjų tampa problema, nes Sunku tam palyginti situacijas tarp atskirų valstybių. Taip pat kolegos sakė, jog eksploatuoti žmonių negalima. E, susiturėme su socialinio dempiko problema, apie tai buvo paminėta, kai kurie nori bet, kur, bet kokią kainą uždirbti pinigų, ar pavyzdžiui, tu norėtum dirbti už 500 eurų per mėnesį. Kažin ar yra tokių žmonių, kurie norėtų už tokį darbų užmokestį dirbti, tad reikėtų tiesiog neeksploatuoti žmonių. Ar galime sutikti su tuo, kad žmonės e, kentėtų nuo to, kad kažkas nori susikrauti savo pelną? Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Kolegai Marinesku žodis. Ačiū pirmininkė. Pone Barilė, jūs kalbėjote apie kai kurios duomenis. Kalbėjote apie Antverpeno uostą. Pasakykit man, kokios yra taisyklės susijusios su vieninga rinka, kurios pažeidžia jūsų taisyklės. Aš nesupratau to aspekto, sako kalbėtojas, nes išgirdau tik tiesiog labai nacionalistinę kalbą. Antras klausimas. Ar kaip jūs apsaugote Rumunijos darbuotojus savo rinkoje? Ponui Nilsenui norėčiau užduot klausimą. Jeigu įmonė aptinkama, pavyzdžiui, Vokietijoje, kaip jūs manote, ar ta kom kompanija, kuri turi būti irgi nubausta, jeigu darbuotojus pasitelkia iš kitų šalių? Pono Pilar turiu klausimą, kaip manote, jeigu Rumunija primtų įstatymą, kur būtų pasakyta, jog mes norim patikrinti, kiek uždirba Vokietijos vairuotojas. Ar būtų leista mums atlikti tokį patikrinimą, ar ne? Ką atsakė Vokietijos vyriausybė dėl minimalus darbo užmokesčio vairuotojams? Ir koks yra statusas dabar tos pažeidimo procedūros? Nes manau, kad prie to klausimo dabar yra dirbama, kaip tik šiuo metu. Ačiū. E, Pirmininkas dėkoju, kolegė Lukačevska. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad nėra tokio sektoriaus, kur nebūtų pažeidimų, teisės taisyklių laužimo. Tiesiog reikia pasižiūrėti, ką galima padaryti, kad būtų galima geriau tas taisyklės įgyveninti, kad jų būtų pažeidžiama mažiau. Ačiū ponui Nilsenui, kuris jau tuom baltu parodė, kad nėra pakankamai E, stovėjimo aikštelių su viešbučiais, kuriais galėtų pasinaudoti sunkvežimų vairuotojai, kurie galėtų pailsėti. Turiu tris klausimus. Galbūt būtų galima priimti tokį teisės aktą, kuris neleistų automobilių gamintojams gaminti tokius automobilius, kurie neleidžia vairuotojams pailsėti. Vairuotojai negali būti pasmerkti ilsėti savo uh, automobilio kabinoje. Norima kuo pigiau e, gauti paslaugos. Tie, kurie komunistai sistemui negyveno, nesupras šito. Bet aš puikiai žinau, apie ką kalbu. Žinau, kokios yra kainos. Žinau, kokie arhaiški teisiniai tekstai dar egzistuoja. Ir nereikia sakyti, kad konkurencija yra blogai. Ponas Barilio be kita ko pasakė, kad darbo užmokestis kai kur yra žemesnis, atsižvelgiant į tai, kokia situacija yra šalyje. Tačiau ką padarėte savo profsąjungoje, kad Lenkas, Rumūnas, Bulgaras, Prancūzijoje ar Vokietijoje gautų geresnį darbo užmokestį? Tų žmonių darbo užmokestis juk tebėra mažesnis, lyginant su tuo, ką uždirba tos pačios šalies atstovai. Tai juk irgi yra konkurencijos aspektas. Ar norime uždaryti transporto paslaugų vidaus rinką ir įsileisti trečiųjų šalių atstovus, kaip yra iš tikrųjų. Man atrodo, kad šią linkmę teikiami visi siūlymai kol kas. Ponas Nilsen, prašau. Tomi Pilar. Dėkui, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad buvo paskelbtos labai ekstremalios politinės pozicijos, tačiau laisva rinka be reguliavimo neveiks niekada. Esu greičiau priešingos nuomonės. Mes norime, kad būtų liberali rinka, liberali ekonomika, kur būtų įdėkta socialinė atsakomybė. Tai yra numatyta sutartys ir tuomet tas rinkas tenka reguliuoti, nes priešingų atveju nieko nebus. Turiu ir aš klausimą. Diskusija vis labiau sukasi apie teisės aktus. Turime Volvo, Ikėjos e, pavadinimus, tai yra susijęs su transporto sektoriumi, kokios taisyklės egzistuoja šioje srityje, kuris galėtų bendros visiems. Kyja taip pat buvo paminėta. Ar manote, kad reikėtų daugiau atsakomybės perkelti e, būtent ant šių įmonių pečių? Dėkui, atsiprašau, kad nebuvau pirmoje diskusijų pusėje bet vis tiek labai buvo naudinga informacija. Mano pačios tėvas didžiąją savo darbo dalį po karo buvo tolimų reisų vairuotojas. Ir aš manau, kad šiaip tai viskas keičiasi į gerą. Jeigu pažiūrėtume į pačių sunkvežimių kokybę, į saugumo lygį, daugumoje Europos valstybių, aišku, yra kitos, kai kuriuose valstybėse daugiau kur tobulėti, bet vis tiek. Ir aš manau, kad reikia atsargiai rinktis žodžius diskusijų metu. Man tikrai kyla nerimas, kai čia pradama kalbėti apie vergovę. Vergovė yra vergovė. Venkime tokių žodžių ir geriau kalbėkime protingai. Mes žinom, kad teisės aktai ne visur yra įgyvendinami deramai. Žinome, kad yra kai kurios valstybės narės ir kai kurios įmonės, kurios neįgyvendina teisės aktų ar nacionalinių, ar europinių lygių. Ir žinome, kad čia jau yra komisijos atsakomybė, kai kalbame apie europinius teisės aktus, ir valstybių narių atsakomybė, kai kalbame apie nacionalinės teisės aktus. Tai, man atrodo, Čia yra pirma mintis. Turime kalbėti apie taisyklių įgyvendinimą, o ne apie naujų taisyklių kūrimą. Ir man atrodo labai geras pastebėjimas buvo išsakytas ir aš e, žinau, kokie yra krovinių vežimo kelių, transportų pramonė. Ir žinom, kad yra tokios tai, stovėjimo aikštelės, kur ir pati mačiau, kad yra tokių aikštelių, kur e, galima e, sa, ramiai palsėti ir yra saugomos tos aikštelės. Bet manau, kad reikėtų labiau paraginti valstybės narės kažką daryti dėl to, kad tokių vietų būtų daugiau. Jeigu aš, pavyzdžiui, būčiau Vokietijos vairuotoja ir vairuočiau e, Vokietijoje, bet jeigu aš, pavyzdžiui, būsiu Latvija ir va su ponu Zilė vairuočiau kartu, sustočiau Vokietijoje ir man dabar sužinočiau, kiek gauna Vokietijos vairuotojas ir aš staiga pareikščiau grįžęs, kad aš turiu gauti tiek, kiek Vokietijos vairuotojų gauna. O kaip jeigu aš būčiau Vokietijos vairuotoja, grįžčiau, važiuočiau per Latviją, tai ir aš už tą savo kelio dalį, kur važiuočiau Latviją, turėčiau gauti tiek, kiek gauna Latvijos vairuotojas. Kaip dėl susidarumo principo mes nusprendžiame, kiek turi gauti algos mūsų vairuotojai. Ir čia tikrai kvailas argumentas. Kalbėtoja nutraukiama. Atsiprašau, neleidžiu jums, negaliu leisti daugiau pasisakyti. Ponas Telička. Taip aš dar irgi porą komentarų norėčiau išreikšti. Visų pirma, net neabejoju, kad veiklos sąlygos yra nevienodos skirtingų rūšių transporto sektoriuose. Be to yra įmonės, kurios nesažiningai elgesi su savo darbuotojais. Visiškai neabejoju tuo, kad valstybėse narėse infrastruktūra yra nepakankama Nereikia čia būti Einšteinų, kad tai žinotum tiesiog užtenka paravažiuoti per kelias valstybės ir pamatysime. Taigi tikrai daug kas turi būti pakeista, daug kas turi būti patobulinta. Vienintelis mano klausimas yra toks. Ar tai reiškia, kad iš tikrųjų reikia reglamento? Ar tai reiškia, kad vyksta socialinis dempingas? Man susidarė įspūdis, kad šitas klausimas pastaraisiais mėnesiais ir galbūt prieš metus ar du iškilo į viešumą, ne prieš tai. Tai man atrodo, kad čia ryškėja protekcionizmo banga Europoje. Taigi neapsigaukime taip, daug ką reikia keisti, daug ką galima pakeisti, manau, reikia įgyvendinti teisės aktus tiek Europos lygių, tiek nacionalinių lygių ir gali būti, kad mes net padarysime išvadą, kad reikia e, kelių naujų e, teisės nuostatų, kad išgriautume e, kliūtis sėkmingam e, sektoriaus funkcionavimui bet tikrai nereikia tokių naujų teisės aktų, kurie iš esmės išgriautų bendrą rinką. Ir tikrai čia mano paskutinis sakinys, ponė pirmininkė. Jeigu aš išgirčiau, kad 700 Belgijos įmonių bankrutuoja, jeigu aš išgirščiau, kiek vairuotojų tose įmonėse yra ne belgai, na atsiprašau, bet tai yra tik patvirtinimas to, ką aš ką tik pasakiau. Dėkui. Ačiū. Toliau Marija Grapinė. Dėkui. Aš norėčiau Jūs pasveikinti, nes tikrai padarėte puikų pasirinkimą, nurodydamas, e, kam e, galima pasisakyti, tačiau aš šiek tiek e, nustebusi, kad pasisakė ponas Perelo. Galbūt aš ne taip supratau, tačiau Jūs sakote, kad pagal įstatymą Portugalijos vairuotojas važiuojantis per Portugalijos teritoriją turi būti apmokamas pagal Belgijos e, pasirašytus kontraktus. Belgi, belgiškus pasirašytus kontraktus. Aš tikrai negaliu pasakyti, kad viskas juoda transporto sektoriuje, aš dirbau tekstilės sektoriuje ir puikiai žinau, kad ne visi E, to sektoriaus veikėjai yra rimti, nes kai kurie galvoja apie e, socialinį sektorių, kitigi ne. Tačiau nereikia pamiršti, kad yra ir labai teigiamai nusiteikusių žmonių ir to žmonės reikia skatinti. Jeigu mes e, ribosime rinką, tai tuo met prieštarausime įstatymui. Daug valstybių ES prisijungė prie e, socialinio dempingo saukos, tačiau pakankamai apie ją nekalba. E, lygis skirtingas, atlyginimas skirtingas, tačiau mobilumo, judumo riboti negalima. Mes ir taip visi skirtingi ir tame mūsų galybė. Žinoma, reikia gerinti darbo sąlygas, tačiau mes turime taip pat užtikrinti, e, kad e, tie žmonės e, turėtų atitikti tinkamas darbo vietas. Kaip galima žmogui leis, liepti praustis, jeigu jisai neturi vonios arba miegoti, jeigu neturi lovos? Mes turim jiems užtikrinti geras darbo sąlygas ir aš taip pat esu socialdemokratų frakcijos narė, todėl esu už socialinės taisyklės. Žinau, kad jų galima sukurti ir jų laikytis. To, uh, Dėkui, pirmininkė, aš turiu trumpą klausimą ponui Pilar. Jūs savo įžangoje kalbėjote apie tai, kad reikia paprastų vienodų taisyklių taikomų visoje Europos Sąjungoje. Ir man būtų įdomu net ir jūsų asmeninė nuomonė. Kaip jūs manote, ar harmonizavimas tarp 28 valstybių yra įmanomas, kai galioja dabartinės taisyklės ir aš čia turiu galvoje ES sutarties nuostatas, o gal reikėtų pakoreguoti pačios pagrindinės sutarties nuostatas, kur kalbame apie transportą. Dėkui. Toliau Andrė Poliva. Ponas pirmininkė, brangus kolegos, aš kalbėsiu trumpai. Žinau, kad veikiame pagal teisinės taisyklės, yra direktyvos, e, reglamentai, įvairios garantijos, laisvas žmonių judėjimas, laisvas prekių judėjimas. Viso to niekas nekvestionuoja. Bent jau iš tų, kurie pasisakė, e, tai yra e, pagrindų pagrindas. Tačiau šiandieną esame pasiekę tokią padėtį, kada viena valstybė gali primesti taisyklės kitoms. Jūs sakėte, kad nereikia mums taisyk, pasikeitimų reikia tik tais patikslinti egzistuojančius tekstus. Ponas Nilsenai, jūsų nuomonė, minimalus atlyginimas pagal tuos galiojančius tekstus Vokietijoje ir Prancūzijoje galbūt ir skirtas riboti konkurencingumui transporto srityje. Gal tai yra skirta kaip tik tais būtent paveikti tiems vairuotojams, kurie yra iš rytų Europos šalių. Vokietijoje yra irgi nustatytas toks e, dalykas kaip minimalus atlyginimas visose e, šalyse tas yra, bet sakykime, E, Vokietijoje juk gauna medicinos sesuo vieną atlyginimą, Latvijoje ar Lenkijoje kitą. E, čia yra. Bet, bet Vokietijoje, jeigu jau dirbi medicinos seserimi, tai ir gauni tą savo minimalų atlyginimą. Tai yra svarbus principas. Bet dabar kaip galima tą pritaikyti kitur Aš diskutavau su buvusiu vienu Lenkijos ministru. E, kaip čia su tais vairuotojais, jeigu, sakykime, Lenkas vairuotojas e, Vokietijos kelyje, tai keliuose tai jam gerai, bet, jeigu, e, bet, bet nieko gero vokiečiui ta pusiausvyra kažkaip tai dinksta, E, kasgi bus, jei, kasgi atsitiks, jeigu daugiau Lenkų nebebus, jeigu iš Bulgarijos, iš Baltarusijos atvyks. Tai, na, net nežinau, e, kaip tą reikalą spręsti, nes čia dar iškyla ir e, mokesčių slėpimo klausimas, nes kartais net nebeaišku, kas, kaip, kas ir kaip moka savo darbuotojams E, ar moka ir iš, vis, e, mokesčius, o, ir jeigu moka, tai kiek. Dėja, turime labai viskam mažai laiko. Tris minutės yra be galo mažai. Le uh, dumping social. Socialinis dumpingas, rinkos taisyklės uh, ir jų pažeidimai, reikia pasakyti, tai vyksta. Tai vyksta nuolatos. Kalbėjote apie rumunus. 20 rumunų vairuotojų pasirašė kontraktus su Slovakijoje, dviejų su pusę metų dirba Antverpeno uoste. Ar normalu, kad jie gauna rumunišką darbo užmokestį? Tai yra nelegalu, tai yra pažeidimas, už kur reikia bausti, reikia taikyti taisyklės, egzistuoja įstatymas. E, 11 metų kovo 15 dieną Teisingumo teismas yra paskelbęs nutartį šią temą. Tai taisyklės reikia taikyti. Antra, ką daryti nacionaliniu ir europiniu lygmeniu? Reikia veikti dėl darbuotojų komentarų direktyva egzistuoja čia nuo 96 metų. Tad ar bent vieną kartą Europos komisija iškėlė klausimą bent vienai šaliai, ar taikomos kelių transporto taisyklės? Ne, nuo 96 metų e, nieko nedaroma, nes visi manė, kad tai aktualu tik tai statybų sektoriui bet taisyklės reikia taikyti visas ir visur ir visais atvejais. Roma 1. Labai aiški taisyklė. 593. Toks yra to reglamento numeris, tik jį reikia taikyti, jeigu vairuotojas ar įmonė. Portugalijos, pavyzdžiui, įmonė dirba Vokietijoje ir iš ten keliauja į kitas šalis, tai reiškia, kad Vokietijos darbo teisės taisyklės turi būti taikomas. Ten 593 metų e, Romos vienas reglamente tai yra pasakyta, mes norime, nu, kad būtų taikomos taisyklės. Nacionalinių ir europinių lygmenių problemų iškyla ir Europos komisijos atžiūrių mes turim tik vieną lūkestį, kad naujų taisyklių mums nereikia, reikia, kad būtų taikomos tos, kurios egzistuoja. Mes prašome vieno. Mes esame už laisvą paslaugų, prekių ir asmenų judėjimą, bet visi visose šalise turime laikytis taisyklių. Šiandien jų dėja nesilaikoma. Na ir baigdamas galėčiau pasakyti štai ką. Šiaip jau 95 procentai socialinio dempingo atvejų uh, yra daroma Belgijos, Olandijos, Prancūzijos, Ispanijos įmonių. Tai yra tos įmonės, kurios uh, atidaro kitose šalyse savo pašto dėžutės, sakydamos, kad tai yra jų būsnės adresas. Žmonės praranda pinigus. Pirmiausia, rumūnų ir lenkų vairuotojai praranda pajamas. Daug pinigų praranda Rumunija ir Lenkija, todėl, kad taisyklių nesilaikoma, nes socialinis socialiniai mokesčiai patektų būtent į tų šalių kasas, tai būtų naudinga. Ir to šalis turėtų daugiau pajamų iš to. O ką vairuotojų labui darome? Mes juridiškai prisijimame e, tų asmenų teisių gynimą, mes juos giname teismuose. E, Europos komisija buvo nusiustas puikus laiškas ir Lenkijos ministrui taip pat, kur buvo prašoma užtikrinti taisyklių laikymasi, nes Lenkų vairuotojai nori, kad būtų traktuojami kaip orus asmenys, jie nenori būti uh, E, kaip prekė, kuriai numetama 500 eurų per mėnesį. Ir čia vėlgi yra teisingumo teismo nutartis ir buvo pasakyta toje nutartie, kad e, dienpinigiai dar nedarbo užmokestis. Ir buvo pasakyta, kad mokėti šitokius pinigus 500 eurų ar 450 eurų per mėnesį yra nelegalu. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkas. Išklausysime pono Nilsen. Ačiū, ponė pirmininkė. Pabandysiu palikti emocijas nuo šalinės, jų kol kas per daug toje diskusijoje. Jūs kalbėjote apie vairuotojus, kurie praleidžia daug laiko sunkvežimių kabinoje. Bet, pavyzdžiui, e, Lenkijos vairuotojai teikia legalias paslaugas e, šiaurės valstybėse ir jiems sunku patekti į Ispaniją. Ar tad jie, juk reikia kažkur praleisti tą laiką. Yra daug tokių pavyzdžių. Tad nebandykime dangstyti tokie žodžiais kaip moderni vergystė ir taip toliau ar panašiai, nes ne visada taip yra. Tai nėra tinkamiausias aukas atvejais. Aš galiu pritarti tik tai taisyklių taikymui, teisės, teisinių taisyklių taikymui. Ir norėčiau pasakyti, kad žm, yra žmonių, kurie, kurie džiaugtųsi, jeigu taisyklės būtų patikslintos ir taikomos sklandžiau. Kadangi tos taisyklės neaiškios, tai problemų ir atsiranda. Mums reikia pasižiūrėti prieš mano kolega, kokios taisyklės yra neaiškios, kokios nepakankamai veikia. Būtina sukurti tą sąžininką konkurenciją, kurios visi norime, to mes irgi siekiame. Apie tai kalbėjo daugelis e, Europos parlamento narių. Pone Maisner, jūs kalbėjote apie tam tikras įmonės, ar jos legalios ar ne. Uždarykite tas nelegalias įmonės, nes jos krauna pinigus kažkokiems neaiškiems žmonėms. Tai jeigu žinote, kad vyksta nelegali veikla, tai bauskite juos. 5 milijonai žmonių dirba. Jie e, gali parduoti viską, ką mes turime. Ir jeigu veiklą vystome plačiai, tai dar nereiškia, kad esam vagis. Nebūtinai, gal ir nesukčiaudami galima to pasiekti. Tačiau paslaugų teikimo laisvė turi būti gerbiama, nes konkurencijos taisyklės taip pat priešingų atveju grįžim 92 metus, kai taisyklės buvo labai skirtingos valstybėse narėse. Buvo kalbėta apie europinį problemų sprendimą. Mes manome, kad to ko gero reikėtų. Ko gero nereikia 28 skirtingų sprendimų, reikia turėti vienas taisyklės tiek Danijoje, tiek Belgijoje taisyklės turi būti vienodos. Tiesiog tai yra vienas tik iš pavyzdžių. Ko gero, į visus klausimus nesugebėsiu atsakyti, tačiau norėčiau prie paskutinio klausimo apsistoti. 20 valstybėse narėse, man atrodo, yra minimalus darbo užmokestis. Nieko blogo nereikia turėti. Tiesiog Vokietija įsvedė tokį mokestį, ir primesti bandoma šį darbų užmokestį tarptautiniam kelių krovinių transportui. Manau, kad valstybėse narėse, kai kuriuose darbo užmokestis minimalus yra mažesnis nei kitose. Ne, ir manau, kad tie skirtumai kaip tik ir leidžia palaikyti sveiką konkurenciją Europoje. Dėkui. Aš visiškai sutinku su Maiklu, kad jeigu tos pusiau fiktyvios įmonės egzistuoja, kurios turi tik tai pašto dėžutę, tai darykit ką nors. Galima jas kažkaip uh, uždaryti, ar negalima sėdėti rankų susidėjus. Komandiruotų darbuotojų direktyva labai įdomus dalykas, nes ji buvo sukurta e, statybų darbuotojams, bet kaip tą direktyvą įgyvendinti darbuotojams, kurie dirba tokiam mobiliam sektoriui. Taip. Galima sakyti, parašyti popieriuje, kad taip, ši direktyva turi būti taikoma ir transportui, bet kaip mes užtikrinsime, kad užsienio darbdavys laikysis europinių taisyklių. Ir jeigu vairuotojas, jeigu, tarkim, jis yra iš Lenkijos, važiuoja į Vokietiją, ten atlieka tris kabotažo operacijas, tada nuvyksta į Daniją, ten padaro tą patį, po to važiuoja į Švediją, vėl atlieka tą patį, į Suomiją ir vėl atlieka tą patį. Taigi jis iš savo šalies išvykęs buvo daugybę savaičių, bet į kur jis buvo komandiruotas, man tai sunku nustatyti, gal jums pavyks. Toliau, esamos taisyklės, ar jos yra aiškios, ar jos yra nuseklios? Ne, man atrodo, kad jose trūksta aiškių apibrieščių. 10.7.2, pavyzdžiui, nuostata Vėl, tarptautinis transportas paminėtas. O ką reiškia tarptautinis transportas? Ir vėl, kiek ir toliau ar man. Kaip nustatyti, kada, kas yra tarptautinio transporto operacija? Tai vėl, taisyklės turi būti paaiškintos. Ir buvo labai įdomus vienas klausimas. Taip, aš irgi. Ir dabar aš kalbėsiu, pats sakau savo asmenį nuomonę, nekle, kad atstovauju dabar. Ar aš manau, kad ES sutarties nuostatos tinkamos? Na, iš tikrųjų, yra tokios. Mm, dabar teisės aktai tarpusavėje nedėra, pavyzdžiui, 1072 nedėra su 92 direktyva ir yra tokių netitikimų. Ir 1072 yra kalbama apie įvairias operacijas Ir galiu pateikti daugybę pavyzdžių, kaip esamos taisyklės nedėra tarpusavyje. Taigi, kaip ištaisyti šitą situaciją, ogi sukurti bendrą ES e, sistemą. Tikrai, esamos taisyklės yra nepakankamai suprantamos, nežinau ar čia tyčia ar netyčia, bet aš, tarkime, sulaukiau e, skambučio, neatsiliepiau į jį Ir dabar, tarkime, sunkvežimis buvo sustabdytas Švedijoje, mm, konteineris atvažiavo, atplaukė e, laivu, tai čia yra daugiarūšis transportas, tada užsienietis vairuotojas 96 km važiuo, e, veža tą e, sunkvi, tas krovinio policija tvirtina, kad tai yra nelegalus sabotažas. Vėlgi, socialinės sąlygos be abejo yra labai svarbios, bet laisva konkurencija yra laisvės konkuravimo sąlygos yra visko pagrindas. Ir jeigu dėl jų susitarsime, manau, galėsime dirbti visi kartu. Bet svarbiausia žodis čia yra dirbti kartu. Ačiū. Dėkui. Noriu padėkoti visiems pranešėjams ir taip pat visiems e, komiteto nariams už labai gyvybingas diskusijas. Taigi, baigiame svarstyti šitą darbo tvarkės klausimą. Ačiū visiems.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 apsikeitimas nuomonėmis su komisarė Bulls. E, noriu ją pasveikinti ir padėkoti, kad atvykote į komitetą. Jūs prisimenate, kad su komisare jau buvome susitikę labai seniai, beje, gruodžio mėnesį. Dabar vedame struktūrinį dialogą tarp komisijos ir parlamento pagal tarptautinį susitarimą ir tokiu būdu galėsime išsiaiškinti daugiau dalykų apie komisijos darbą. Mes uh, E, kalbėjo, mes kalbėsime apie e, programą 2016 metams, nariai užduos taip pat klausimų ir apie šios, šių metų planus. Žinoma, kalbėsime apie ateitį, tačiau ir e, ateitis, dabartis dėmesio su lauks. Jūs turite, ponė komisarė, 10 minučių Prašau laikytis laiko, kad galėtumėm e, užduoti klausimą, jūs juos atsakyti. Labai daug norinčių klausti, tai dabar jums iš karto ir sutikiu žodį. Thank you very much. E, Dėkui. Ačiū už tai, kad sutikėte man galimybę atvykti čia ir pasisakyti dviem labai svarbiais klausimais, kuriuos ponas Krameris jau pristatė. Mums reikia papasakoti ką jau nuveikėme, ką ketiname nuveikti šiais metais ir ką planuojame 2016-aisiais. Iš tiesų labai daug įvairiausių aspektų, kurių aš per šitas 15 minučių paminėti nespėsiu, bet pasistengsiu kalbėti apie asmenius dalykus, kurie mano galva yra patys svarbiausi, strategiškai svarbiausi. O po to galėsite E, užduoti klausimus dėl konkrečių dalykų, kuriuos aš nepaminėsiu savo žanginėje kalboje. Taigi visų pirma, norėčiau ir beje atsiprašau, aš šį kartą skaitysiu. Man nepatinka skaityti, bet kadangi čia tiek daug informacijos, aš nenoriu švaistyti laiko ir nespėsiu pasakyti visko, ką noriu, jeigu labai plačiai čia kalbėsiu. Taigi prašyčiau leisti man perskaityti savo kalbą Ji buvo parengta būtent tam, kad galėčiau jums perduoti kiek galima daugiau informacijos. Taigi, pirmą norėčiau kalbėti apie 2015 metų darbo programos įgyvendinimą. Ir visų pirma, norėčiau pabrėžti, kad dar praėjo vos tik tai keturi mėnesiai 2015 metų, o komisija jau patvirtino keletą labai svarbių iniciatyvų transporto sektoriuje. Manau, kad ypatingai kalbant apie teisėkuros pasiūlymus, kurie skirti sukurti Europos strateginių investicijų fondą, taip pat strateginį energijos sąjungos e, planą ir taip pat rytoj bus patvirtintas skaitmeninės rinkos, e, bendros rinkos paketas horizontalios iniciatyvos yra ne vien tik tai svarbios todėl, kad jos prisidės prie Europos ekonomikos modernizavimo, CO2 kiekio mažinimo ir skaitmeninimo, bet jos yra todėl, kad, kad jos kalba ir apie konkrečias priemonės transporto sektoriui ir aš visiškai netrukus prie jų pereisiu. Per pas, šios keturis mėnesius mes taip pat daug dėmesio skiriame esamo teisės aktų įgyvendinimui. Uh, patvirtinome antrinės teisės aktus kai kuriuose tra transporto sektoriaus srityse, pavyzdžiui, techninius standartus patvirtinome ir toks teisės aktų gyvendinimas komisija ateityje taip pat bus svarbiausias prioritetas. O dabar pereikime prie 2015 metų aviacijos dokumentų paketo. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai. Tarp 23 pagrindinių iniciatyvų 2015 metų darbo programoje buvo numatyta aviacijos paketas. Aviacijos pramonė iš tiesų patiria didžiulį spaudimą ir jūs turbūt sutinkate su manimi. Ir šitas sektorius yra labai svarbus mūsų ekonomikai. Ir aš žinau, kad daugelis iš jūsų e, taip pat nuogastaujate dėl tarptautinės konkurencijos galimybių, susietumo, taip pat transporto grūščių, taip pat įvairių technologijų, tokių kaip bepiločiai orlaivį ir panašiai. Taigi pabandysiu aptarti tuos iššūkius, nes juos privalome spręsti. Šis paketas E, apims ir komunikatą, kuriame bus išvardyti pagrindiniai iššūkiai ir priemonės, kurių reikia norint pagerinti ES aviacijos sektoriaus konkurencingumą. Kartu su aviacijos strategija mes pasiūlysime ir teisėkuros iniciatyvų ir taip pat pradėsime dėrybas dėl kelių nuoseklių ES lygmens aviacijos susitarimų pasirašymo. Ir komisija šitą baigiamąjį tokių įgaliojimų sąrašą paprašys patvirtinti dar, bet jame mes turėtume sudaryti sutarimus su Meksikos įlankos valstybėmis, su Kinija ir kitomis šalimis. Ir aš dabar dar negaliu jums tiksliai išvardyti visų teisėkuros pasiūlymo, pasiūlymų, nes tas sąrašas dar yra e, nagrinėjamas ir rengiamas. Ir yra galvojama, ką čia būtų galima įtraukti į tą sąrašą. Viskas, aišku, priklausys nuo šiuo metu vykstančių atvirų suinteresuoto pusių konsultacijų, kurios baigsis birželio 10 dieną. Ir taip pat priklausys nuo poveikio vertinimų rezultatų ir žinoma nuo diskusijų komisijos narių kolegijoje. Tačiau šis paketas turėtų apimti ir vadinamojo EAS reglamento peržiūrėjimą ir bus tai daroma tam, kad e, spręstume saugumo klausimus aviacijos sektoriuje. Taip pat kalbėsime apie bepiločius e, orlaivius ir žinau, kad ponė Foster ir ponas Sasoli tikrai nori iš tos informacijos iš mūsų ir mes tikrai mielai bendradarbiausime. Ir iki šiol sėkmingai bendradarbiavome. Ir prieš einant toliau noriu trumpai priminti, kad dar vyksta viešosios konsultacijos dėl aviacijos paketo, kaip sakiau, ir tikrai prašau aktyviai dalyvauti. mes kol kas laikomės laiko terminų ir ketiname pateikti aviacijos paketą komisijos narių kolegijai, kad jie patvirtintų jį šių metų ketvirtajame ketvirtyje. Dabar perėsiu prie refit veiklų Jūs turbūt pastebėjote, kad 2015 metų darbo programoje yra aštuonios refit veiklos susijusios su transportu. Tai yra daugiau negu viena dešimtoji visų refit veiksmų numatytų komisijoje. Tai parodo, kaip mes esame ryštingai nusiteikę gerinti reglamentavimą, taip paprastinti jį ir mažinti administracinę naštą. Esamų teisės aktų peržiūrėjimas jau vyksta ir e, ataskaita bus pristatyta šiais metais šiek tiek vėliau. Tačiau dabar galiu pasakyti, kad preliminarūs rezultatai keliais atvejais parodė, kad tikrai reik, yra kur e, aiškinti, papla, paprastinti ir suvienodinti ES teisės aktus. Refit veiklos e, turėtų privesti prie naujų teisėkuros pasiūlymų, kurie bus pateikti 2016 ir 2017 metais. Ir pateiksiu keletą pavyzdžių. Pirma, ES laivų keleivių saugumo teisės aktai. Mes čia turime būti tik tai aktyvus ir iniciatyvus, o ne tik tai reaguoti tai, kas vyksta. Ir tikrai negali būti taip, kad mūsų saugumo politika formuos milžiniškos avarijos ir nelaimės vykstančios jūroje. Antras pavyzdys mm, mišrių transporto priemonių direktyva. Šitas teisės aktas yra ypatingai svarbus, norint pa, mm, įvairių transporto rūšių panaudojimo tikslus, kurie buvo nustatyti 2011 m. Baltoje knygoje. Toliau tunelių saugumo direktyva, ji bus peržiūrėta ir ten bus kreipiamas dėmesys infrastruktūros saugumui. Paminėsiu dar keletą iniciatyvų 2015 metams Ir prieš pereinant prie komisijos darbo programos 2016 metams parengiamųjų darbų ir nesleisdama pernelyg e, į smulkmenas, noriu Jums paminėti keletą svarbiausių iniciatyvų, kurio, ties kuriomis šiais metais dirbsime. Pirmą, ketiname paskelbti tiks, Europinį, Europos tikslą mažinti sunkių sužeidimų skaičių keliuose. Iš tiesų, norime sumažinti mirčių keliuose skaičių. Kaip to tikslų pasiekti? Dėl to komisija mm, glaudžiai bendradarbiaus su parlamentu ir tarsis. Ir aš tikiuosi, kad tas bendradarbiavimas bus sėkmingas. Toliau šių metų antroje pusėje aš ketinu komisijos narių pasiūly, na, kolegijai pasiūlyti Mm, naują e, teisės aktą dėl prieigos prie keleivių duomenų. Visą tai puikiai mm, dera e, skaitmeninės, su skaitmeninės e, bendros rinkos sukūrimo tikslais. Ir pavyzdys čia galėtų būti daugiarūšio kelio transporto informacijos sistema. Po to aš pateiksiu šiais metais šiek tiek vėliau komisijai strategiją skirtą spręsti geležinkelių keliamo triukšmo problemas. Ir čia norėčiau paminėti 2011 m. Baltosios knygos peržiūrą. Iš tiesų reikia įvertinti, kas yra veiksminga, kas ne, kur dar reikia pasistengti, tam, kad pasiektume transporto srities prioritetus ir pasikeistų transporto srities aplinka. Ir dėl to aš labai džiaugiuosi pono Vandenkamp pranešimu. Jis jį dabar rengia ir jau šiek tiek aptarėme pranešimo turinį ir tai be abejo bus labai svarbus indėlis mums. Rugsėjo mėnesį vyks konferencija, kurios metu bus apibendrinti viešųjų konsultacijų rezultatai. Nors tai tiesiog nėra darbo programos dalis, aš noriu paminėti, kad mes su Vakarų Balkanų valstybėmis susitarėme išplėsti TNT tinklą tame regione ir Liepos mėnesį bus atrinkti ten tie projektai, kurie e, gaus finansavimą pagal pirmąjį Europos infrastruktūros tinklų priemonės etapą. Ir aš e, siūlau pristatyti jūsų komitetui e, atrankos proceso rezultatus prieš komisijai galtinai patvirtinant tuos projektus, kurie gaus finansavimą. Taigi, gerbiami nariai, gerbiamas pirmininkė, pereikime prie 2016 metų darbo programos rengimo. Kol kas e, programos rengimas vos prasidėjęs, tebe vyksta vidinės diskusijos ir jums dar yra likę laiko įnešti savo indėlį ir prisidėti prie programos turinio rengimo. Kaip sakiau, Mes jau dabar formuluojame konkrečias iniciatyvas, kurias tenksime įsigyvendinti 2016 metais. Ir pagrindinis mano prioritetas bus vadinamasis kelių dokumentų paketas. Iš tiesų, aišku, kad kelių transporto rinka neveikia taip, kaip turėtų ir ES nėra, Sąjungos teisė nėra taikoma visur nuosekliai, kaip kad turėtų būti. Todėl reikėtų patikslinti ES kelių transporto teisės aktus ir juos supaprastinti. Mes tikrai turime pripažinti, kad nėra vienodų veiklos sąlygų e, krovinių vežėjams ir šitą situaciją komisija pripažįsta ir reikia pagerinti kelių infrastruktūros pajėgumus. Ta mes pripažinome ir e, energetinės sąjungos strategijoje. Taip pat aš e, labai siūlysiu, kad kelių pakete E, būtų teisės aktai sprendžiantis pagrindinės tris problemas. Pirma, dėl kelių infrastruktūros kaštų. Reikia išplėsti principo teršėjas moka taikymą, kad sukurtume vienodas veiklos sąlygas įvairiems, įvairioms transporto rūšims. Turime taip pat e, ieškoti tvaraus finansavimo infrastruktūrai. Taip pat reikia sukurti mm, tarpusavėje saveikės kelių už mokesčių, tai yra mokesčių už kelius sistemas. Nes tai bandant ir nustatyti kitas vietinės paslaugas, kurios yra teikiamos autobusams ir, ir tarpmėsnės autobusams. Ir čia mums labai reikalingas valstybių narių indėlis, rengiant šitą paketą. Antra problema tai yra prieiga prie rinkos. Šiandieną vis tik yra vis dar pernelyg daug kliūčių bendrai transporto rinkai. Pavyzdžiui, e, autobusai ir tarmestiniai autobusai ne visur gali konkuruoti vienodai. Ne visose valstybėse narėse jums konkuravimo sąlygos yra vienodos. Taip pat kabotažo taisyklės yra taikomos e, krovinių vežėjams keliais ir sudėtinga, nors sudėtinga jas yra visur įgyvendinti. Taigi mes ketiname skirti dėmesio ir šiam klausimui. Ir trečioji problema – tai yra socialinis ir saugumo aspektas. Aš jau kelis kartus bandžiau pabrėžti, kad socialinis aspektas bus vienas iš mano prioritetų. Ir aš manau, kad socialinės taisyklės dabar galiojančios turi būti supaprasintos, kad būtų lengviau jas įgyvendinti. Toliau e, kelių darbuotojų apmokymas ir kvalifikacija turi būti gerinama ir čia mums reikia nacionalinių institucijų, indėlio taip pat. Ir šitas paketas yra pakankamai ambicingas ir mums labai būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Jeigu jūs jeigu pasakysite, kad nenorite šito paketo, aš jo nesiūlysiu, bet jeigu jūs pasakysite, kad pritarėte jam ir jūs norite dirbti kartu, tai tikrai šitą paketą mes parengsime ir pasiūlysime. Socialinis ir saugos aspektas bus ir socialinės konferencijos darbo tvarkėje Šią konferenciją mes organizuojame kartu su socialinių reikalų komitetu ir trans komitetu ir su komisijos nariu Taisen. Birželio ketvirtą dieną ta konferencija įvyks ir be abejo jūs visi esate maloniai kviečiami aktyviai dalyvauti joje ir mes labai tikimės, kad galėsime, sulauksime daug gerų, naudingų nuomonių, tiesioginių nuomonių ir galėsime ieškoti to, kas yra naudingiausia kelių transportui. Šitas ambicingas paketas bus mano pagrindinis prioritetas 2016 metams, bet be abejo turėsime dirbti ir su kitais svarbiais dokumentais. Pavyzdžiui, kalbant apie transporto finansavimą, bus paskelbti du e, kvietimai teikti pasiūlymus pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės finansavimo programą. Be to bus kviečiama teikti pasiūlymus gauti finansavimui pagal CSR ir sanklaudos fondui. Taip pat bus galima teikti pasiūlymus. Ir taip pat pagal Europos strateginių investicijų fondą bus galima gauti finansavimą. Toliau, kalbant apie skaitmeninimą, aš ketinu dirbti su keliomis iniciatyvomis, pavyzdžiui, su vidaus vandenų keliais, tam, kad mūsų kanalai ir upės galėtų būti išnaudojami geriau ir jie būtų geriau įjungti į daugiarūšio transporto logistinę e, grandinę. Tai peržiūrėsime e, upių informacijos, informacinės sistemos direktyvą. Ir e, 2017 metais yra planuojama peržiūrėti e, direktyvą skirtą švaraus kelių transporto skatinimui ir taip pat teisingai, e, sėkmingai naudojančio energijos išteklius. Po konferencijos Paryžiuje, COP21, kuri vyko gruodžio mėnesį, paaiškėjo, kad mums reikia dar aktyviau dirbti tarptautinėse formuose, pavyzdžiui, ICAO ir tarptautinėje darbo organizacijoje. Ir mums reikia visiems kartu stengtis rasti pasaulinio masto sprendimus, nes yra pasaulinio masto problemos. Ir pabaigai, gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai, šiandien yra puikia proga mums visiems išsakyti savo nuomonę, kad Europos komisija išgirstų, ką Europos parlamentas mano, kokie turėtų būti prioritetai 2016 metams. Ir aš tikrai labai laukiu, ką jūs pasakysite ir noriu išgirsti, ką jūs manote ir ką jūs valstybės narės vertina kaip svarbiausius prioritetus ir labai tikiuosi, kad galėsime e, viską į viską deramai atsižvelgti. Bet prieš suteikdama žodį jums norėčiau paprašyti nepamiršti dabar svarstomų teisėkuros pasiūlymų, nes e, mums reikia žengti pirmin ir kovoti su iškilančiais iššūkiais kit paketo kontekste ir taip pat uosto paslaugų e, teisės akto kontekste. Tikiuosi jūsų palaikymo čia. Dar kartelį kliaujuosi jumis, o dabar klausau jūsų. Dėkoju už pasisakymą, ponė komisarė. Laiko liko nedaug, norinčių klausti. Daug, tad pradėkime nuo koordinatorių. Yra labai daug užsirašysiu pasisakyti ir komisarės klausimus domina taip pat. Tad minutė kiekvienam klausinčiam. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, jog išmintingiau būtų buvę pakviesti ponę Boč ryte, o ne e, pakaropį darbo dienos pabaigą. Tai yra vienas iš siūlymų. Ačiū už jūsų pristatytą darbų planą, linkiu sėkmės jį gyvendinant. E, aš truputėlį sunerimau dėl ketvirto geležinkelio paketo, dėl uostų, e, tačiau savo pasakymo pabaigoje jūs pasakėte, kad tai yra tie klausimai, kuriuos reikės spręsti toliau, tai yra puikus dalykas, nes tur teks kalbėti apie energijos klausimus, apie eilę kitų dalykų, jūs kalbėjote apie vidaus rinką, o mes atsakingi už transporto sektorių domimės taip pat įskaitminė rinka, taip pat išpaniuoju transportu ir investicijomis. Taigi štai, kiek klausimų iškyla šioje srityje. Žinome, ką transporto reikalų komitetas mano, žinome, e, kas yra pasakytina apie tens europinius tinklus e, ir kaip spręsite visus tuos iššūkius, nes jų daug reikia spręsti tuo pat metu, kaip su socialiniais prioritetais. Ką tik vyko labai gyva diskusija dėl krovininio kelių transporto. Jūs kalbėjote apie agentūrą kelių transportui. Mes irgi apie tai mąstėme. Nenorėčiau, kad atsirastų daugiau europinės biurokratijos. Ką apie tai manote? Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Jūs viršiuote pasisakymo laiką ir turime daryti viską, kas įmanoma, kad padarėme viską, kad susitiktume anksčiau, bet neišėjo. Taip nusprendėm, kad geriau vėliau, negu susitikimas būtų įkės po mėnesio ar dviejų. Atsakiau, man atrodo, kolega Ismail Hertuk. Laiko maža, tad klausiu labai greitai ir trumpai. Norėčiau susitelkti prie aviacijos sektoriaus savo klausimais. Buvo atliktas tyrimas, jį atliko Europos komisija ir pay to fly modelis regis egzistuoja pilotams yra mokama už, per 500 eurų už skrydį ir man atrodo tas modelis yra e, probleminis, nes pilotai turi padaryti viską, kad ta suma būtų amortizuota. Ką manote apie šį modelį? Vokietijoje 18 procentų pilotų e, yra parengiami e, e lyginant su realiais poreikiais. Taip pat turime kitas kompanijas. Kaipgi atsitiko, kad mūsų kad Norvegijos oro bendrovė gali Airijoje įsteigti būstinę ir mokėti ten mažesnius mokesčius ir samdyti žmonės iš Azijos. Kaip, kaip čia atsitiko, galėtų dokumentuoti. Pona Zylė, dėkoju. Aš norėčiau taip pat padėkoti jūsų. Paž... Padėkoti už jūsų pažadą pasidomėti Europos infrastruktūros tinklų sundimo priemonę. Kelių paketas, kelių transporto paketas redo, regis yra labai sudėtingas, iš ko komiteto subalansuotos nuomonės nesulauksite, nes mes apie kai ką tik diskutavome, nuomonės labai skiriasi. Šiaip jau sąžininkai kalbant, nežinau, ar paremsime kelių agentūros idėją, nes ką ta agentūra veiktų, kokia bus pagrindinė jos funkcija. Tai būtų naujas kelių paketas jo gyventinimas. Kas prižiūrės kabotažo rinką, kas prižiūrės socialinės sąlygas, man atrodo, tos funkcijos labai plačios. Paaiškinkit, ką jūs norėtumėt pakalbėti, apie, paaiškinkit, ką, ką jūs norėtumėt matyti tą agentūrą veikiant. Izmailas jau klausė Panašiai ir aš noriu paklausti, ar jūs manote, pavyks išspręsti socialinio dempingo problemą, kaip tą ketinate daryti? Galbūt daugiau teisės aktų reikia, kaip, kaip ketinate spręsti šią problemą? Pirmininkas, ačiū, Gezinė Maisner. Dėkoju. Pirmiausia, pritariu. OMI, OACI e, turi rasti pasaulinius sprendimus e, Kad būtų sumažintas CO2 išmetimas į atmosferą, mums reikia um, sprendimų šioje srityje. Aš nebūtinai pritariu naujos agentūros įsteigimui, tai bus brangus sprendimas ir tai nieko nesupaprastins. Bent jau mano frakcijos nuomonė, mes neremsim šios idėjos. Geriau jau palikti šią kompetenciją valstybėms narėms. Huber taksi problema iškilo dabar visai neseniai palyginus. Gibraltaro klausime iškyla sujungimo, jungčių klausimas. Mums sakoma, kad viskas turi būti Europoje sujungta, tačiau kaip darysime, e, kalbant apie keleivių transportą ir apie bendrą Europos dangų. Pone Dėlį, ačiū. Pone komisarė, visada malonu Jūs matyti mūsų komiteto posėdį. Mano pirmas klausimas bus labai trumpas. Jūs šiek tiek paminėjote COP21 konferenciją. Jis įvyks gruodį, tad aš norėčiau paklausti, kaip transporto politika Europos komisija įtrauks į, į svarbiausių klausimų nagrinėjimą dėl kovos su klimato kaita. Kitas klausimas nyksta vis naktiniai traukiniai Europoje. Ar Europos komisija stengsis atgaivinti tuos naktinius traukinius, jų maršrutus? Trečias klausimas, labai skubu, ponė pirmininkė. Prancūzijos vyriausybė nusprendė sustabdyti visas investicijas į Atlanto geležinkelį, tai yra Atlanto koridoriaus viena iš svarbiausių dalių. Tai, ko gero, turės labai rimtų pasiekmių kalbant apie transeuropinių tinklų plėtojimą. Ar kreipsitės į Prancūzijos vyriausybę, ar yra numatytas kažkoks rizės sprendimas ir Rumunijos vyriausybės planas. Ten yra numatyti planai uždaryti iki 40 procentų geležinkelių, nacionalinių geležinkelių. Kaip tai paveiks transeuropinius tinklus, jų plėtojimą. Tiek būtų, ponė pirmininkė, dėkoju. Danke sehr. Jetzt Peter Lundgren. Ačiū, Peter Lundgren. Dėkui. Laiko daug neturiu, tai vienas pastebėjimas. Kalbant apie avarijas keliuose, geras būdas jų išvengti būtų sustabdyti socialinį dumpingą, kad nebebūtų verčiami vairuotojai važiuoti ištisą parą ir už labai menkus atlyginimus. Kažkas čia sakė, kad nereikia vartoti žodžio vergovė, bet aš noriu pasakyti, ponė Foster, man atrodo, kad jūs nelabai žinote, apie ką šnekate. 300 eurų per mėnesį, iš tai, ką jie gauna, o jūs čia dirbdama parlamente kaip per vieną dieną tiek uždirbate. Toliau kabotažo taisyklės. Nelengv, nėra paprasta jas. Tai nėra sudėtinga jas įgyvendinti, tik tiek, kad jomis piknaudžiaujama. Tiesą sakant, Labai paprasta būtų viską sustabdyti, jeigu būtų tiesiog įgyventinamos taisyklės. Aš buvau susitikęs su Švedijos ir Italijos transporto sektoriaus atstovais ir galiu pasakyti, kad jie nori elektroninės sistemos, mokesčių už kelius sistemos tokios, kokia yra Vokietijoje. Jie norėtų geresnės kontrolės, kad būtų kontroliuojamos transporto priemonės, kurios važiuoja. Todėl policijai reikėtų geresnių priemonių. Dėkui. Ačiū. Labai ačiū, komisarė, pirmininkė. Man labai džiugu girdėti 2016 metams pateiktus pasiūlymus. Taip pat labai džiaugiuosi, kad galime kalbėti apie kelių paketą. Tai yra būtinas dalykas ir reikia, kad šiandieną teisės aktai šioje sityje taptų lankstesniais. Porą žodžių apie, kad reikėtų iš pat pradžių atmesti agentūros kūrimo agent, e, e, galimybę. Mes su tos agentūros sukūrimu atidarytumėm keletą durų. Reikėtų atsižvelgti į e, kelių transporto socialinius aspektus. Aš esu šešėlinė pranešėja uh, E, baltosios knygos transporto tema ir esu pateikusi tam tikrų pakeitimų. Dėl klausimo apie rumunų vyriausybę būtų labai gerai, jeigu galėtumėm pareikšti nuomonę e, paremta aiškiais faktais. Rumunijos vyriausybė nenori sumažinti per, e, kelių skaičiaus. Tai buvo paremta komisijos, todėl norėčiau paprašyti komisarės patvirtinti tai. Dėkoju. Dėkoju, ponė komisarė. Jūs esate viena iš tų komisarių, kurią ir pasitikiu ir turiu labai didelių lūkesčių. Jūs kalbėjote apie socialinį draudimą, apie, e, apie e, daugelį dalykų, tad aš esu, e, turiu daug klausimų, bet mažai labai laiko. Perdaviau klausimą raštu ir iš jūs, jums, tačiau jūsų tarnybos atsakė, bet manęs tas atsakymas netenkino. Uh, Aš uždaviau tikslų klausimą apie prieigą prie rinkos, tačiau jų, man nebuvo pateikta atsakymo apie tai, kokios iš tikrųjų yra kliūtis. E, Pane Lukačevska, labai ačiū. Girdėjau, kaip jūs kalbėjote apie administracinę naštą ir apie tai, kad reikia e, padėti toms sritims, kur galima tą naštą sumažinti. Ir su tuo yra susijęs mano klausimas. E, Mes žinome, kad e, minimalus atlyginimas Vokietijoje turi labai didžiulę administraciją, užkrauna labai didelę administracinę naštą. Aš norėčiau uh, paklausti, ar tie tekstai, kurie yra paruošti dabar galioja kažkokių tai direktyvų pagrindų dėl komandiruotų darbuotojų ir panašiai, ir dar yra kažkokiu tai socialinių sąlygų numatytų šiame kelių pakete. Ačiū. Dėkoju. Ypatingai dėkoju už tai, kad laikėtės kalbėjimui skirto laiko. Ponas Kor. Pone komisarė, šį rytą kalbėjome apie galimybę kurti informavimo, planavimo ir e, bilietų pirkimo e, e, sistemą, tokią multimodalinę sistemą. Tai galima kiekvienai transporto rūšiai atskirai, tačiau multimodaliai to padaryti neįmanoma. Aš norėčiau paklausti, kaip galima tą pritaikyti transporto srityje. Pone Marinesku. Commissioner. Ačiū. Gerbėjo komisijos narė, jūs minėjote vandens kelius. Ar jūs atsižvelgsite į Dunojus ir Reino sričių taisyklės, kurios galiojo tenai vandens transportui? Taip pat minėjote transporto rinkos taisyklės Man atrodo, kad yra bendros rinkos taisyklės nustatytos, tai tiesiog reikėtų jas taikyti. Ir čia norėčiau paklausti, o kaip bus dėl pažeidimo procedūrų, dėl minimalaus atlyginimo Vokietijoje. Ir poryt Junktinėje karalystėje vyks rinkimai, galbūt po to daugiau įdėsite pastangų pagerinti situaciją aviacijos rytyje. Dėkui. Masimiliano Salinį. Labadiena. Pone komisarė, ačiū, kad atvykote į posėdį. Du trumpi klausimai. Pirmiausia, e, norėčiau pereiti prie vidaus vandenų klausimų. Be abejo, būtina e, ir kitas zonas, ne tik Dunojaus plėtoti šiuo požiūriu. Ką apie tai manote? Juk yra ir kitų vidaus vandenų, kurie pakankamai svarbus, apie tai daug buvo kalbėta, e, tai reikia paremti. Seniau buvo kalbama apie biudžeto problemas. Manau, kad daug ką galima nuveikti ir mano šaly šiuo klausimu. Antras klausimas. Kelių transportas įvairių koncesijų sujungimas galėtų padėti sumažinti poveikį e, valstybių naudojamiams ištekliams. Valstybė galėtų šias lėšas e, skirti daugiau nei daugiau būtų galima skirti kelių transportui. Tad norėčiau paklausti, ar nebūtų galima paremti kitos transporto būtus, ne tik kelių transportą. Ačiū. Ponas Vandalin. Ačiū, ponė, ponė komisarė. Aš norėčiau labiau susitelkti prie kelių transporto metodų. Puiku, kad kalbama apie šį paketą. Aš jau sakiau, kad tas paketas turėtų būti parengtas ir štai pagaliau tos priemonės išvyzino šviesą. Norėčiau jūs paremti, būtina kovoti su socialiniu dempingu. Būtina kovoti su tomis keistomis sąlygomis, kuriomis dirba vairuotojai. Tačiau šioje srityje teisės aktai jų prieimimas priklauso nacionalinės kompetencijos ryčiai. E, jų taikymas taip pat priklauso nacionalinės kompetencijos ryčiai. Šiandien mums nereikia dar daugiau biurokratijos. Mes turime komisarą Olandą, kuris kovoja su šiomis mintimis. Tad mes to, tos agentūros turimų tikrai pritarti negalime. Dėkui. Ačiū, sako ponas Kirkos. Mm, be abejo, turime kalbėti apie saugumą šiame sektoriuje. German Wings tragedija parodė, koks svarbus yra saugumo aspektas. Tuomet matėme, jog nutiko taip, kad su asmens duomenų agentūra iškilę buvo problemų. Šis atvejis parodė, kad reikia pasinaudoti tą paskatą ir apie lėktuvų saugumą kalbėti daug plačiau, ką ketina daryti šios rytyje. Dėkui. Ačiū, ponė komisarė. Sveikinu pateikusią labai ambicingą komisijos darbų programą. Dėl keleivių teisų užtikrinimo. Ponas Bach užduoda klausimą. Tad norėčiau paklausti, kokia komisijos pozicija? Kaip reaguosite su pranešėjas šiuo klausimu? Ir dabar jaučiu tam tikrą frustraciją, nes tas blokavimas šis ir tie tęsiasi. Mano kita pastaba. Aš paremsiu jūsų mintis, siūlant kurti tą agentūrą kelių transporto e, sektoriaus priežiūrai. Turime būti sąžiningi ir turime suprasti, kad techninės socialinės aplinkos saugos taisyklės pačios savaime gyvendintos nebus. Infrastruktūros problemos taip pat yra svarbios. Ir ta agentūra, mano supratimu, bus reikalinga. Jeigu jos nebus, tai bus ne, neišspręsta. Jackie Foster. Und wir machen das so, wie wir dies sehen, werden die aufgeschrieben. Dann kommen sie auch dran. Bet daug buvo prašančių žodžio, todėl prašau nesiskūsti. Ypatingai, bent jau kaip prieš jūs sėdantis kalba, prašau žodis jums. Aš ir nesiskundžiau dėl to, kad prieš mane kažkas kalba. Aš paprašiau žodžio vos tik tai komisariai nustojus kalbėti. Ir jau čia antras kartas šiandieną ir aš komiteto posėdį sėdžiu nuo pat pradžios. Šiaip ar taip, sveika atvykusi komisarė. Dėl keleto dalykų pasisakysiu. Būtų labai naudinga gauti daugiau informacijos dėl EAS reglamento peržiūrėjimo, nes mes tik žinom, kad bus apskritai jo peržiūra. Dėl dronų ne, nekalbėsiu daug, nes mes šiandieną jau kalbėjome labai daug ir žiūrint į kelių transportą, aš tikrai palaikyčiau e, kel, saugumo keliuose agentūros minties ir tai atsiprašau, nepa, nepalaikyčiau, geriausia būtų tiesiog užtikrinti bendradarbiavimą kitaip, nes mes jau su agentūram ir taip turim pakankamai ne per geriausios patirties. Toliau dėl kelių saugumo paketo apskritai, čia manau reikėtų atidžiai elgtis ir galvoti, kokia bus jo ateitis. Nes man atrodo, kad galbūt tiesiog yra dabar nustatytų taisyklių, kurios nėra įgyvendinamos, tai nereikia naujų nustatinėti. Toliau dėl laivų. Čia mes irgi turime pažiūrėti tai, ką daro įmo. Ir galiausiai, pirmininkė, noriu padėti kolegai Ismailui ir pilotai turi 70-80 tūkstančių eurų išleisti, kad gautų piloto licenciją. Ir taip, man atrodo, mes turėtume visų pirma pasigilinti į pačius faktus, o tada jau kalbėti. Ačiū. Gerbiama komisarė, ponė Kliun. Ačiū už tai, kad taip aiškiai pristatėte e, darbų programą. Labai gerai gauti tokios informacijos. Du dalykai. Viena. Labai džiaugiuosi, kad paminėjote sunkius sužeidimus keliuose. Labai puiku, kad į tai kreipėte dėmesį, nes tikrai tai yra skaudi statistika. Ir nors žmonės išgyvena, bet paskui jiems labai stipriai yra sužalojama sveikata. Taigi džiaugiuosi tuo toliau dėl aviacijos sektoriaus, kaip ir kiti kolegos, manau, kad čia reikia daugiau įgyvendinti bendro Europos dangaus pasiūlymus, taip pat keliaivių duomenų e, pasiūlymus, nes e, labai svarbu norint sukurti sąžininkos konkurencijos sąlygas. Ir mes manome, kad šitos klausimus reikia spręsti ir tikrai negalime slėptis smėlyje ir sakyti, kad aviacija, aviacija viskas gerai, net tai yra pasaulinio lygio problemos ir jas reikia atitinkamai išspręsti. Taigi džiaugiuosi už tai, kad yra konsultacijos rengiamos ir mielai dalyvausiu tenai, tai, nes tikrai reikia aviacijos sektoriuje daugiau judesio į priekį. Toliau Izabel Lemon. Ačiū. Dėkoju komisarė, kad atvykote. Aš norėčiau paklausti apie kabotažą. Labai džiaugiuosi girdėdama, kad nuo 16 metų jūs užsimsite šituo reikalu. Aš taip pat norėčiau paklausti, ar galite pateikti detalių dėl tų priemonių, kurios bus patvirtintos, nes šiuo metu valstybės narės negali teisingai atlikti kontrolės. Ar būtų įmanoma dabar kažkaip tai sureguliuoti e, kelių apmokėjimo sistemą, nes valstybėse narėse sistemos be galo skirtingos ir tai operatoriams sukelia daug problemų. Toliau oro transportas. Buvo pastebėta, kad e, sunkumų daug, kad e, situacijos tikrai nevienodos pilotų, nes valstybėse narėse jų sąjungo, sąlygos labai skiriasi tiek saugumo sąlygos, tiek darbo sąlygos, e, veiksmo e, e, labai veiksmo spektras platus, tai reikėtų kažkaip tai viską suvienodinti. Du konkretūs klausimai. Pirmiausia, dėl e, geležinkelio paketų. E, kaip e, tarp valstybių narių e, galima sureguliuoti tą dalyką, kada jos e, konkurencija iškraipo uždarydamos vienoms rinkai ir atidarydamos kit, vieniems rinkai ir atidarydamos kitiems. Uh, kiek mes e, kalbame apie nelegalią ekonomiką, nes vieni dirba labai intensyviai, kiti naudojasi jų darbų vaisiais. Aš Taip pat esu pasisakančiųjų sąraše dėl aviacijos klausimo. Ar jūs manote, kad reikia veikti kiekvienam sektoriui atskir, atskirai, ar tai yra um, nesažininga konkurencija? Yra labai e, daug zonų, kurios yra apmokestinamos pravažiuojant ir e, palaipsniui turėtų išnykti kai kurių traukinių maršrutai. Na, geležinkeliu yra ne tik tais problema tai, kad naudoja dizelinį kūrą, bet e, ir dėl kitų dalykų. Ar teisybė, kad nuo 2020 metų bus uždrausti triukšmingi prekiniai traukiniai, Vokietija irgi lyg tai prie to eina e, kaip galima bus išplėsti tokias nuostatas visoje Europos Sąjungoje. Aš dabar paskutinis uždaviau klausimą ir žodį suteikiu Jums, galite atsakyti. Okay. Well, 28 questions. 28 klausimai. 29, tiesą sakant, kai kurie kartojosi. Aš pasistengsiu, kiek, nusekli, kiek galėdama nusekliau atsakyti tos klausimus, o jeigu ką, tai atsiųskite savo klausimą raštu pakartotinai. Tuoj susidėliosiu viską. Pirma, norėčiau paminėti visus aviacijos sektoriaus iššūkius. Gibraltaras, ir kiti klausimai, kurie buvo susijęs su aviacijos sektorium. Visų pirma, turiu pasakyti, kad iš tikrųjų nemažas iššūkis Gibraltaras. Labai daug vėlavimo atsiranda dėl įvairių e, teisės aktų pasiūlymų dėl Gibraltaro ir mes labai tikimės, kad po rinkimų Junktinėje karalystėje viskas pasistumės į priekį bet tiesą sakant, gali, gaunu signalų, kad gali tekti palaukti ir iki rinkimų Ispanijoje. Jūs turbūt suprantate, kad e, manęs šipsotis tai visiškai nekviečia, ypatingai, kai žinome, kokioje sudėtingoje situacijoje yra aviacijos sektorius. Ten yra iššūkiai visur, kalbant apie konkurencingumą, ar mes privalome reaguoti greitai. Ir jau yra parengta keletas teisės aktų pasiūlymų, kaip minėjo kolega. Taip pat rengėme aviacijos paketą, kuris, kaip labai tikimės, padės spręsti tuos esminius klausimus dėl saugumo, dėl inovacijų, dėl konkurencingumo ir kelis kitus aspektus palies. Bet jeigu negausime patvirtinimo, ir mūsų, mums nebus suteikta įgaliojimų, mes nieko negalėsime padaryti. Jūs tikiuosi suprantate, tai nesvarbu, kiek laiškų gausiu, nesvarbu, kiek kartų norėsiu imtis veiksmų, jeigu iš tarybos negausiu įgaliojimų, pradėti darybas, nieko negalėsiu daryti. O jeigu taryba mums e, gali būti, kad pasakys, kad negaliu suteikti jums įgaliojimų dėl to, kad politiniai klausimai yra neišspręsti. Iš tiesų, aš nieko čia negaliu padaryti. Aš suprantu, kaip tai erzina visus Europos parlamento narius ir mes tengiamės uh, tą iškelti kiek galėdami aukščiau, į aukštesnį lygį ir stengiamės e, informuoti visus, ką tik galime, kad galėtume judėti pirmin, kaip galima greičiau. Bet e, aš tikiuosi, jūs suprantate, kad aš esu komisijos narė, bet ne visą galę. Taigi aš kreipiuosi jūs, prašau, padėkite mums. Padirbėkite savo valstybėse narėse, išspręskime šitą klausimą tam, kad ką jūs be pasiūlytumėte, koks politinis sustarimas bebūtų, mes galėtume juo remdamėsi eiti pirmin. Štai kas mus laiko. Toliau dėl Ukrainos. Norėjom pasirašyti aviacijos susitarimą su Ukraina. Tai buvo labai matomas pasiūlymas, bet mums nebuvo suteikta įgaliojimų. Ir yra ir kiti pavyzdžiai, aš čia galiu daugiau pavyzdžių pateikti, bet gal geriau panaudosiu laiką atsakyti klausimus. Bet tik noriu pasakyti štai, kai yra keletas klausimų, dėl kurių eiti pirmin mes tiesiog negalime, tol kol nėra išsprendžiami ir kol nebus išspręsti politiniai trukdžiai. Toliau dėl German Wings avarijos. Be abejo, sutinku su tą pastabą, kad reikia palaukti oficialių analizės rezultatų ir tada jau jais remdamiesi galėsime veikti. Bet uh, galiu Jūs informuoti, kad jeigu neklystų, nuo rytojaus pradės dirbti specialiai darbo grupė ESOje, e, kuri bus įgaliota e, parengti e, pranešimą po gegužės 7 dienos, tai yra laiko terminas, iki kada bus pristatyti rezultatai dėl German Rigs nelaimės. Taigi ta darbo grupė turės parengti dar papildomą ataskaitą ir mes remdamėsi jų e, darbo rezultatais imsimės atitinkamų iniciatyvų. Toliau, dėl oro transporto keleivių teisių be abejo aš sutinku su jumis ir suprantu, kodėl jums kyla nerimas, bet kaip sakiau, taryba turi savo funkciją atlikti pirmą. Aš čia neieškau pasiteisinimų, bet tai yra tokia siena, kurios mes, su kuria mes tiesiog nuolat susidurėme. Be to, mes norime rasti pusiausvirą tarp pramonės ir verslo ir taip pat keleivių teisų apsaugos ir aišku, tos pusiausvėros mes sieksime visą laiką. Bet mes ne vienintelį čia bandome apsaugoti keleivius, Taigi aš lauksiu ir jūsų pasiūlymų, ir jūsų nuomonių. Toliau dėl vidaus e, vandens kelių. Čia galiu pasakyti tai, ką sakiau savo žanginėjame pranešime, kad mes visų pirma e, dėmesį skiriame Niedus 2 gyvendinimui. Šitą teisės aktą mes paveldėjome ir aš tikrai noriu, kad jis būtų gyvendintas. Taip pat, kaip žinote, pagal mm, Europos infrastruktūros tinklų priemonės finansavimo mechanizmą yra numatytas finansavimas ir tikimės, kad laiku jis bus taip pat išdalintas ten tie koridoriams taip pat. Toliau dėl Danojaus ir Reino jungčių, mano kolega iš Rumunijos puikiai žino, kad tai yra dar viena tema, kuri yra šiek tiek politinio pobūdžio Ir mes bent dirbame kartu su visomis susijusiamis pusėmis ir pirmą kartą jau gavau teigiamų signalų. Taigi pažiūrėkime, kaip čia viskas rutuliosis toliau, kitame viršūnų susitikime Rygoje. E, tai yra paskutinėme susitikime Rygoje buvau tikrai mm, nudžiuginta ir pamačiau, kad viskas pajudėjo. Mes tikrai žinome, kad tai yra labai aktualu, mes norime sukurti tą jungtį tarp Dunojus ir Reino ir naudotis e, tą jungtimi pilnais tempais. Dar atsakysiu į tą komentarą dėl Vokietijos minimalios algos, minimalaus atlyginimo. Labai trumpai pasisakysiu ir jūs turbūt suprasite, kodėl. Sprendimas dar nėra priimtas, bet netrukus jis bus priimtas, štai ką galiu jums pasakyti. O kai sprendimas bus priimtas, aš jūs nedelsdama informuosiu bet jūs turbūt suprantate, kad kol kas e, viskas dar nėra baigta, sprendimas nėra priimtas, todėl negaliu daug komentuoti. Toliau socialinės taisyklės apskritai kelių transporto sektoriuje, taip pat ir rinkos taisyklės. Jos galioja ir mes turime užtikrinti, kad jos būtų suprantamos pilnai ir taip pat pilnai gyvendinamos vienodai. Ir mums tai yra didžiausias iššūkis parengti paaiškinimus. Ne viena valstybė narė prašė parengti bendrą taisyklių interpretavimo dokumentą. Ir jeigu aš turėčiau paminėti pagrindinį iššūkį, tai ir pasakyčiau, kad tai yra jau patvirtintų taisyklių laikymasis. Man labai gaila, bet turiu pasakyti, kad mane tikrai stebina, kiek daug taisyklių yra pražiūrima ir jas nežiūrima rimtai. Todėl mes dabar ir ieškome būdų, kaip padėti valstybėms narėms laikytis patvirtintų taisyklių. Taip pat, kaip žinote, socialinės neteisybės simptomai ryškėja visur. Yra įvairūs verslo modeliai, įvairios priemonės, įvairios taisyklių interpretavimo versijos. Visą tai yra visos kliūtis, bet e, birželio mėnesį vyks dar viena konferencija socialiniams klausimams skirta ir po jos mes taip pat pasiūlysime papildomų galimų taisyklių, kurias galėtume pasiūlyti šiam sektoriui. Bet kuo daugiau mes žiūrime į patvirtintas galiojančias taisyklės, tuo labiau matome, kad viskas, ko reikia, yra patvirtinta, tiesiog taisyklių nėra laikomasi. Taigi tikrai svarbu yra rimtai pagalvoti, ar tikrai reikia papildomų taisyklių. Jeigu bus pasiūlyta naujų taisyklių, tai jiems bus traktas į bendrą paketą. Toliau trumpai dėl prieigos prie rinkos, kelių transporto rinkos. Mes žinome, kad yra dar rimtų kliūčių, ypatingai, mm, kaip sakiau, savo žanginėje kalboje E, dėl autobusų paslaugų rinkos bus parengtas sąrašas per viešąją konsultaciją. Čia galbūt tinkamas laikas pasakyti, kad mes Liepos pradžioje pradėsime viešasias konsultacijas dėl e, transporto paketo ir išklausysime visus ir surašysime visas tas kliūtis, e, kurios trukdo prieiti prie rinkos ir jas visas įtrauksime į transporto paketą. Taigi raginu jūs visus pasiūsti šitą žinutę visoms atitinkamoms suinteresuotoms pusėms savo valstybėse narėse ir aš esu tikra, kad e, galėsime po tų konsultacijų parengti tokias priemonės, kurios bus naudingos visiems. Jūs klausėte, kur daugiausia kliūčių, tai galiu pasakyti, kad pasienyje. Aš dirbu su transportu tai yra labai svarbi Europos bendros rinkos dalis. Ir turiu pasakyti, kad matau milijardus visokiausių problemų, kurios yra susijusios su valstybių narių ypatybėmis. Kad trūksta europinių vertybių, bendrų vertybių, bendru, bendros vizijos. Taigi mes negalime nieko primesti, bet mes galime tik tai raginti ir kviesti visus laikytis labiau europinio požiūrio transportas yra vienas iš tų sektorių, kur labai akivaizdu, kad jo trūksta. Toliau skaitmeninė darbo atvarkė. Vienas iš svarbiausių aspektų čia yra prieiga prie privačių asmens duomenų. Ir kaip sakiau, rytoj komisijos narių kolegijoje bus svarstoma šitas klausimas ir tikiuosi, kad pasiūlymas bus patvirtintas. Tada mes parengsime sus, transportų susijusią skaitmeninę darbo tvarkę ir žinote, kokia mano vizija, kad būtų įtraukti ir smulkus ir vidutiniai verslo atstovai, kad jie galėtų kurti naujas darbo vietas, kuriant ir gyventinant tą skaitmeninę rinką ir aš labai to tikiuosi. Ir tikiuosi, kad valstybių narių reakcijos bus taip pat teigiamos Žinau, kad dabar šiek tiek skiriasi nuo mūsų nuomonės dėl to, kaip, kokie turėtų būti sprendimai, bet man atrodo, kad kai bus patvirtinta skaitmeninė e, dimencija, tai tikrai viskas pajudės į priekį ir, ir apskritai bendrai paėmus ekonominė situacija ES pagerės. Taigi rytoj tikiuosi, kad bus pasiūlymas patvirtintas ir tas skaitmeninis aspektas bus įtrauktas į e, visą transporto paketą. Toliau Europos strateginių investicijų fondas EFSI. Aš labai palaikau šitą paketą ir esu tikra, kad galima rasti kompromisą tarp visų trijų institucijų. Šios savaitės pabaigoje bus trišalis dialogas ir tikiuosi, kad jo metu sulauksime svarbiausių atsakymų ir išsiaiškinsime, kokį e, vaidmenį galėtų atlikti šitas fondas transportui, taip pat papildomo, papildomos vertės paslaugoms, elektrifikavimui ir taip toliau. Taip pat infrastruktūros kūrimo. Ir aš tiesiog, jūs visą tai žinote, tik tai noriu jums priminti, kad analizės rodo, kad reikia 1,2 trilijono e, eurų tam, kad patenkintume visus transporto sektorius poreikius Europoje. O dabar turime 26 milijardus ir tikiuosi, kad gausime daugiau lėšų per, m, iš naujų strateginių fondų ir ateityje mes ieškosime naujų priemonių, kaip patenkinti transporto sektoriaus poreikius tam, kad jis galėtų būti tikrai konkurencingas ir pagerintų taip pat Europos konkurencingumą. Kągi, liko trys minutės. Tai yra ir kitokių modelių įvairiose valstybėse narėse, bet visur tas socialinis aspektas yra svarbus. Ir ne vien tik tai transporto sektoriuje ir kitur, nes randa visokių naujovių ir visur mm, tai yra aktualu. Toliau kelių agentūra. Keletas komentarų buvo susijusių su ją. Mes išgirdome iš jūsų. Šitą žinutę perdosime ją koluk ir pažiūrėsime, kaip e, kelių agentūra galėtų pasitarnauti. Ji tikrai neturėtų būti našta. Tai žiūrėsim, ar ji turėtų būti visiškai nepriklausoma ar ne, bet svarbiausia man yra jūsų, jūsų nuomonė. Jūs turbūt atsimenate, kad vienas iš pirmųjų mano klausimų buvo susitelkime į tuos dalykus, dėl kurių mes sutarėme ir nešvaistykime laiko ginčytamėsi dėl to, dėl ko visiškai absoliučiai nesutarėme. Taigi, kur mes čia matome galimybės? Tai yra mokymas, nacionalinis europinių taisyklių įgyvendinimas, auditas. Čia reikia dar į tai įsigilinti, kalbant apie tą būsimą agentūrą, bet, kaip sakiau, nieko dar nėra nuspręsta galutinai. Toliau dėl COP21 Paryžiaus konferencijos, dėl e, CO2 išmetimo mažinimo matome dabar jau visame pasaulyje ICAO ir IMO pozityvesnės nuotaikas. Taigi, atrodo, kad jau artėjame prie pasaulio lygio iniciatyvų patvirtinimo. Ir toje konferencijoje transporto sektoriui bus skirtas svarbus vaidmuo. Mes Ten pristatysime savo viziją, kaip sumažinti CO2 išmetimus per ateinančius metus transporto sektoriuje. Mm, ši tema bus greta skaitmeninimo temos. O dabar mes labai glaučiai bendradarbiavame su pramonės atstovais ir žiūrime, kaip į tos ambicingus planus įtraukti sektoriaus plėtros realią patirtį automobilių, motorinių transporto priemonių sektoriaus patirtis labai nebloga. Ir yra tikrai e, sukurti automobilių, kurie išmeta daug mažiau CO2. Taigi čia dar reikės žiūrėti, kur dar ką būtų galima pagerinti. Ir mano laikas baigėsi dar vieną minutę. Dar buvo keletas klausimų dėl netipinių įdarbinimo sąlygų, ypač aviacijos sektoriuje. Jūs minėjote Norvegijos modelį. Uh, Turiu pabrėžti štai ką. Tai yra labai aiškiai žinutė iš komisijos. Saugumas yra svarbiausia, nesvarbu, koks būtų modelis taikomas. Mums tai yra pagrindinis prioritetas. Taigi čia kompromisų jokių negali būti daroma. Mes negalime prieštarauti viskam, bet reikia žiūrėti, kaip sukontroliuoti tos įvairius įdarbinimo modelius. Bet tiesą sakant, turiu pasakyti, kad kuo labiau gilinuosi į verslo modelius, tuo labiau matau, kad Europa pati ir sudaro sąlygas taikyti įvairiausius netinkamus modelius. Mūsų pilotai turi prisimti atsakomybę. Taigi aš dabar galtinio atsakymo jums negaliu pasakyti ir tik galiu pasakyti, kad mes analizuojame visus tos įdarbinimo modelius ir aviacijos pakete tikrai šitą temą bus paliesta ir tai bus vienas iš pagrindinių klausimų ir socialinės konferencijos metu. Bus atstovai iš abiejų pusių. Jau yra patvirtinta, kas dalyvaus, kas e, e, iš tų naujų modelių atstovų, jie pasidalins savo patirtimi ir ketiname išklausyti ir kitą pusę, kurie pasisakys prieš tokius naujus modelius. Taigi čia labai dinamiškai vyksta diskusijos. Man šiek tiek nerima kelia tai, kad jūs sakote, kad šitas pasiūlymas yra labai ambicingas, mūsų planas yra labai ambicingas. Bet aš vis tik tai vis tiek noriu jūs paprašyti būti konstruktyviems, atviriems, nes be jūsų mes niekur į priekį nenueisime. Jeigu jūs, ne, jeigu jūs nebusite man už nugaros, aš tikrai nekovosiu, ne, nenugalėsiu jokios kovos. Nors aš žinau, kad transporto sektoriuje reikia daug pokyčių, kad jis būtų konkurencingesnis ir kad mes galėtume tikrai e, džiaugtis sėkmingais rezultatais ilgalaikėje perspektyvoje. Dėkoju, ponė komisarė, už jūsų pasisakymą, už jūsų reakcijas. Kolegos kitus klausimus galite pateikti raštu. E, ačiū už jūsų pasisakymus ir pirmininkas maloniai padėkoja vertėjams, kurie dirbo daug ilgiau negu buvo numatyta.